Na, manau, kad visi labai noriai atvyko į parlamentą. Na, kiek galim ir sėtis? Aišku, jokauju. Taigi vis, labai visus nuoširdžiai sveikinu, sveikinu svečius, komisijos atstovus ir sveikinu dar kartą visus parlamento narius. Labai daug darbo numatyta mūsų programoje, tai todėl iš karto ir pereikime prie darbo tvarkės. Kai dėl darbo tvarkės tvirtinimo turiu prašymą ir mano prašymas, mūsų prašymas ir prašy, prašy kai kurie nariai, kad po pietų pradėtume svarstyti ne nuo 10, bet nuo 11 darbo tvarkės punkto ir 17 sukeisti su 10. Čia taip prašė e, ponė pranešėja, aš manau, kad galim sutikti, aš matau, kad nieks neprieštarauja, tai todėl pritarkim, vertimas yra iš 16 kalbų. Kaip suprantu, pagal procedūrą mes turim tvirtinti posėdžių protokolus birželį 20-21 dieną ir liepos 90 dieną vykusius posėdžius jų protokolus. E, tokia yra procedūra. Ir dabar iš karto pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto, kai dėl e, bendrojo biudžeto 2019 metams e, nuomonės referentas yra parlamento vicepirmininkas ponas Roman Luis Mankarsel Siso ir iš karto jam suteiksiu žodį Jis rengė nuomonę, mūsų komiteto nuomonę ir šiandien šią e, nuomonę teiksime biudžeto komitetui, mes dėl jos balsuosime ir prašome iš karto žodis jums. Ačiū pirmininkė. Tradiciškai norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šias dvi nuomonės, šią ir ankstesnę, ir pasiūlė savo pakeitimus pakeitimus, kuriais buvo praturtintas tekstas. Mums pavyko pasiūlyti biudžeto įlučių, pirminių biudžeto įlučių atkūrimą taryba siūlė sumažinti finansavimą pagal tas eilutes ir mes komisijai taip pat pasiūlėme įvairių bandomųjų projektų. Pirmasis tekstas, dėl kurio bus balsuojama, leido mums akcentuoti esminius klausimus tokius kaip galimybę naudoti išskirtinės priemonės, atsižvelgiant į Rusijos embargą, kalbant apie maist, e, vaisius ir pieno tiekimą mokykloms, tai irgi labai svarbu, kalbant apie gamintojus, taip pat uh, buvo numatyta galimybė kovoti su lygomis ir lėšos buvo skiriamos inovacijoms ir Horizontas 2020 programai gyvendinti. Taigi siunčiama žinia yra labai aiški, aktuali, nes pagrindinė mintis yra išvengti biudžeto eilučių apkarpimo kalbant apie 19 metų biudžetą ir žemės ūkiui skirtą finansavimą. Kaip žinia, ir ankstesniais metais šis rytis jau smarkiai nukentėjo nuo finansą, finansų mažinimo. Labai ačiū. Ir dabar galime iš karto pereiti prie balsavimo. E, pirmas pakeitimas. E, balsuosime pakeldami rankas. Kompromis, dėl kompromisų balsuosime elektroniniu būdu. Taigi, kas yra už pirmą pakeitimą. Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Kas už antrąjį pakeitimą? Dėkoju. Pritarta. Trečias pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Ačiū. Pritarta. Penktas pakeitimas. Kas už? Pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už? Pritarta. Septintas pakeitimas, kas už? Pritarta. Aštuntas pakeitimas, kas už? Pritarta. Devintas pakeitimas už? Pritarta. Dešimtas pakeitimas už? Pritarta. Pirmas kompromisas, pradedam balsuoti. Ar visi balsavo? Atsiprašau, vienu, nu, e, vienas FDD e yra per daug, vienu per daug, kažkas turi išimti kortelę. Vienu FDD e per daug, reikia išimti kortelę. Dėkoju. Ponas Agnių. Ponas Agnių, prašome. Pirmininkė, FDD turi tris balsus to ir mes esam trys. Kaip mes galim balsuoti ket, už keturis? Kaip galbūt keturi balsai? Atsiprašau, čia man pasakė, kad e, yra techninė problema, tai e, jūs iš tikrųjų esate trys ir yra trys balsai, aš ignoruosiu, ką man e, automatai kalba. Na, labai atsiprašome pono, pono parlamento narių ir jūsų, jūsų grupės. Na, tai yra techninė problema. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 18 pakeitimas. 18 pakeitimas, kas už? Ačiū, pritarta. 21. 21 pakeitimas, kas už? Kas už 21 pakeitimą? Kas už? Prieš? Atmesta. 22 pakeitimas, kas už? Pritarta. 23 pakeitimas už pritarta. 24 už pritarta. 25 pakeitimas kas už pritarta. 26 pakeitimas kas už pritarta. 27 pakeitimas už pritarta. 28 pakeitimas už prieš. Patikrinkime, pradedam balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 30 pakeitimas, 30 pakeitimas, kas už, pritarta. Na, dar kartą pakartokime. 30 pakeitimas, 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 31 pakeitimas, kas už, pritarta. 32 už, prieš. Patikrinkime, pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta 50-50. Na, atsiprašom, ponios 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime, padedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta, bet nedidelė dauguma. 34. Kas už? Pritarta. 37 pakeitimas, kas už, pritarta. 26, kas už, pritarta. 37, kas už, pritarta. 38 pakeitimas, kas už, pritarta. 39 pakeitimas, kas už, pritarta. 40 pakeitimas už, pritarta. 41, kas už, pritarta. Dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedam. baigiame, dabar pritarta, labai dėkojame ir sveikiname e, poną parlamento narį ar ponas nuomonės referentas norėtų pasisakyti, prašome, žodis jums. No. No, gracias, señor presidente. Ya, ya anteriormente hice los comentarios pertinentes. Dėkuoju, pirmininkė, na, aš jau esu pasakęs visas pastabas, ką norėjau pasakyti, taigi tik dėkui. Na, Netrukus pereisim prie kito darbo turkės punkto. Ir jeigu kalbėsim apie biudžeto klausimus, tai pakeitimų patvirtinimas e, bus, jeigu jūs galėtumėte pristatyti ir aiškinti, e, kad aš neturėčiau kalbėti, jūs geriau tai padarysit. E, Tik tai norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau, kai kalbėjau apie abu pranešimus. Tai taupydamas laiką tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikia gal apibendrinti ir sutrumpinti pasisakymą, tiesiog aš faktiškai pirma kalbėdamas pristačiau e, abu pranešimus. E, Priechodžymi. Labai ačiū ir pereikime prie balsavimo. Pataisų dėl bendrojo biudžeto, dėl mm, Europos 2019 metų finansinių mm, bendro biudžeto. Dabar 58-54 pakeitimai, kas už. Dėkui, pritarta. 58-63 pakeitimas. Kas pakeitimai? Kas už? Pritarta. 58-62. Kas už? Pritarta. Ir tokie būtų nuomonės referento pakeitimai. 50, dabar 50-54. 54-58. Kas už? Prieš? Atmesta. 58-67. Kas už? Prieš? atmesta. 58, 78, kas už, kas prieš. Na, nekeliate rankų, dėl to mano nuomonė turėtų būti pritarta, bet vis dėlto patikrinkim 58-78 pakeitimai, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Dėkui. 58-61 pakeitimai ir 58-59, e, kas yra identiški, kas už, dabar 58-80, kas už, kas prieš, atmesta. 58-53, kas už, Kas prieš? Patikrinkime. 58, 53. Kas už? Zamykam głosowanie. Baigiame. Pritarta. Labai prašyčiau pakelti rankas. Dabar 58, 81. Kas už? Prieš? Atmesta. 58-86, kas už, prieš, atmesta. 58-83, kas už, prieš, atmesta. 58-84, kas už, prieš, atmesta. 59.05. Kas už? Prieš. Atmesta. 58.85. Kas už? Prieš. Atmesta. 58.82. Kas už? Prieš. Atmesta. 58.87. Kas už? Prieš Atmesta. 59.04 kas už. Pritarta. Identiškai 58, 60 ir 58, 73 kas už. Pritarta. 58, 88 kas už. Prieš atmesta. 59.03, kas už, pritarta. 58.89, kas už, prieš, atmesta. 58.52, kas už, pritarta. 58.51, kas už, pritarta. 58.93, kas už, prieš, atmesta. 58, 94 už, prieš, atmesta. 58, 74 už, pritarta. 58, 75 kas už, pritarta. 58, 890 kas už, prieš, atmesta. 58-91, kas už, prieš, atmesta. 58-92 už, prieš, atmesta. 58-59 už, pritarta. 58-50 už, pritarta. 58-58, kas už, pritarta. 58-57 už, pritarta. 58-56 už, pritarta. 58-55 už, pritarta. 58-55 už, pritarta. 58-63 už, 6 už, pritarta. 58, 58-67 už pritarta, 58-68 už pritarta, 58-97 už prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta. 58-95 už. Oi, atsiprašau, atsiprašau. Sujungiau du pakeitimus. 58-96. Kas už? Prieš. Atmesta. 58-95 už. Pritarta. 58. Mhm, 58, 98, kas už, prieš, atmesta. 58, 69, kas už, pritarta. 58, 99, kas už, prieš, atmesta. 58, 70, 70 kas už, pritarta. 58, 71 kas už, pritarta. 59.00. Kas už, kas prieš. Patikrinkime. Atrodo, kad atmesta, bet patikrinkim. 59.00. Balsuoti pradedam. Baigiame balsuoti. Atmesta. Nedidelė dauguma. 58.72. Kas už? Pritarta. 58.76. Kas už? Kas prieš? Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Nedidelė dauguma atmesta. 59.01. Kas už? Prieš atmesta. 59.02. Kas už? Kas prieš? Gerai. Na, čia balsuojam, EPP balsuoja už, o čia atrodytų lik turėtų būti prieš, taigi žiūrėjau į EPP koordinatorių, kas vyksta. Reikia pasitikėti ir kontroliuoti, taip yra sakoma. Labai dėkojame, baigiame balsuoti. Ponas Agnių jūs nepaskelbėte rezultatų pirmininkė. Pritarta galutinį balsavimą, jeigu kalbėsime 59.02 pakeitimus. Nereikia balsuoti dėl viso dokumento, tik tai balsuojame dėl atskirų pakeitimų. Ar ponas e, nuomonės referentas norėtų pasisakyti, ponė? Su empeño, señor presidente. Ačiū. Dėkoju už bandymą man suteikti dar kartą žodį, bet galiu tik pakartoti tai, ką sakiau anksčiau. Labai ačiū, bet yra tokia taisyklė, tai e, reikia žinoti, na, jūs, jūs nepaprašėt e, teisės pasisakyti, bet gal geriau jums suteikti žodį ir geriau e, padaryti viską, kad nereikėtų atsiprašinėti. Taigi dabar e, galim perėti prie šeštojo darbo turkės punkto. Dėkojame Jums už balsavimą. Ir atrodo, kad mes tikrai gerai pailsėjom, nes per 20 minučių e, baigiam balsuoti. Taigi dabar galime Na, gerbėmėji. Na, praėjo vienos minutės techninė pertrauka ir dabar pereikime prie šeštojo punkto tarpinis pranešimas dėl 2021-2027 e, metų DP ir parlamento poziciją siekiant susitarimo. Tikimės, kad bus geras susitarimas. Nuomonės referentas yra ponas Jar. Aš jo nematau salėje, bet e, ponas Jar turi gerų kolegų. Ir iš karto paprašysim, kad jie pasisakytų ir pavaduotų poną Jar. Kreipiuosi į poną Linz. Manau, kad visą įvadą jūs galit padaryti ir aš manau, kad na, nereikia man pasistakinėti ir suteikiu žodį jums, ponas Lins, kuris patei, pakeičia poną Jar. Prašome. Ačiū, pirmininkė. Galiu pristatyti šį pranešimą kolegos pono Jar vardu, kuris dėja negali dalyvauti šiandien posėdėje. Pranešimas labai trumpas, trumpa nuomonė. Ponas Jar tik tai 1500 spaudo ženklų panaudojo. Labai trumpas glaustas pristatymas. Pakeitimų patikimo terminas yra poryt, taigi laiko turime labai nedaug. Iš esmės, kalba eina apie finansinius daugiametės finansinės programos padarinius ir nuosavų išteklių sistemą. Kalbant apie žemės ūkio skyrių kategoriją ES biudžete, mūsų kolega ponas Jar mano, kad svarbu pabrėžti, kad tai yra labai svarbus Europos biudžeto ramstis. Bendro žemės ūkio politika reiškia, kad gauname saugų aukštos kokybės maistą ir uh, vis daugiau su tuo yra siejama įvairių išlaidų, bet e, tas dėja biudžetas mūsų nuolatos mažėja. Tikimės, kad taip ateitie nebus, mes nenorime jokių neigiamų padarinių žemės ūkiui. Ir tai, kaip yra rengiama ši daugiametė finansinė programa, mes turime išsaugoti stabilias kainas, uh, pirmiausia ir bent jau dėl to yra sutariama ir galiausiai ponas Jar akcentuoja, kad BŽUP reforma turėtų sumažinti, leisti sumažinti biurokratiją, užtikrinant didesnės pajamas ūkininkams. Taigi laukiame pakeitimų šiam pranešimui ir dėkoju už galimybę pristatyti šį pranešimą. Proszę Państwa, Gerbiami ponai, dabar pradedame diskusiją. Ir prašyčiau, kad pirmiausia galėtų pasisakyti visų pirma šešėliniai pranešėjai, kad e, jie dalyvautų, atstovautų grupės ir pirmoji, e, ponia Kalingla Nakmaurin, prašome žodis jums kol kas turim tiek laiko, kad neribotas pasisakymų laikas, na, bet e, čia jau jums palieku šitą klausimą spręsti. Kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą aukštos kokybės darbą. Jūs žinote, mes jau nekartą akcentavome, kad labai esame sunerime dėl būsimos daugiametės finansinės programos ir mums reikia daugiau aiškumo dėl skaičių. Taigi labai svarbu, kad visi paskaičiavimai būtų atliekami atitinkamai tam, kad būtų atsižvelgiama į infliaciją ir vidutinį bendros e, daugiametės finansinės programos įvertinimą, tarpinį įvertinimą. Ir mums labai neramu dėl antrojo ramščio finansavimo mažinimo, kadangi BŽUP politika yra labai svarbi Ir tas antrasis ramstis yra labai svarbus, kalbant apie paramą ūkininkams, taip pat paramą visiems e, veikėjams kaimo vietovėse. Taigi įsivaizduoju, kad visiems komiteto nariams tas klausimas labai rūpi. Jeigu mes neišsaugosime darbo vietų, ne, neskatinsime investicijų kaimo vietos, vietovėse, tuomet e, palik žmonės kaimus ir už tai turėsime prisimti patys e, atsakomybę. Taigi aš labai uh, norėčiau pabrėžti, kad netinkamai labai smarkiai yra mažinamas antro ramšio finansavimas. Dabar kalbant apie nuosavus išteklius, aš manau, kad taip, tie nuosavi ištekliai turėtų finansuoti biudžetą, bet žemės ūkio sektorius yra labai svarbus. Ir ypač finansavimas pernant prie tvaresnės žemės ūkio praktikos. Dėkoju. Labai ačiū. Daugiau žodžio neprašo kiti, kiti šešėliniai pranešėjai. Ir dabar perėsime prie sąrašo. Oi, ponas e, Hoitoma prašė žodžio. Atsiprašau. Yes, much, uh, chair, and, uh... Dėkoju pirmininkė, norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui už pranešimą. Tai yra viena svarbiausių, svarbiausia tema, kurią galėtume aptarti dabar ir vėlesniuoju laikotarpiu. Ir uh, Tikrai turime pagalvoti apie visą šį klausimą. Turime pagalvoti, kaip mes leisime pinigus. Turime pagalvoti, kokie yra iš tikrųjų ūkininkų poreikiai. Kalbėdami su ūkininkais, o mūsų kolegos daugelis yra ūkininkai, tai jeigu paklaustumėt ūkininkų, ko jie iš tikrųjų nori, tai išgirstumėte tris aktualias temas. Ūkininkai nori, kad jų darbas būtų vertinamas. Jie dirba saugodami gamtą, nori taip pat gauti atlygį už tai, ką jie daro gerindami aplinkosaugą. saugą Kitas dalykas, jie nori tęsti savo darbą ir perduoti vėliau ūkius kitai kartai. Jie nori gyventi gerai ir plėtoti savo veiklą toliau. Toliau kyla klausimas, ar pajamos už žemės ūkio veiklą turi būti gaunamos tiesiogiai iš Briuselio, ar ūkininkai turi turėti galimybę gauti pajamų tiesiogiai iš rinkos parduodami savo produkciją. Tai yra klausimas, į kurį turėtume atsakyti ir, žinoma, būtina turėti teisės aktus, kurie leistų ūkininkams mažiau priklausyti nuo, pavyzdžiui, tiesioginės paramos, kad jie galėtų gauti pajamų iš rinkos. Taip pat suprantu, kad įvairiuose kontinentuose yra skirtingos žemės ūkio politikos. Ir kartais tai ne visai dera su tiesioginėmis išmokomis. Taip pat turime apie tai pagalvoti, ar iš tiesų tiesioginės išmokos pagerina ūkininkų konkurencingumą. Žinoma, gali skirtis savikaina mūsų šalyse ir trečiųjų, trečiose šalyse. Turime apie tai pagalvoti. Tiesiog skatinu organizuoti platesnę diskusiją apie tai, kaip kaip išleidžiamos, kaip leidžiamos lėšos šios programos rėmose. Ir turime kalbėti apie tai su savo rinkėjais, su savo piliečiais, tam, kad jie suprastų, kad žemės ūkio politiką reikia remti atitinkamai skiriant daugiau lėšų. Tai yra mūsų pozicija bendraja prasme ir turime turėti adekvatų žemės ūkio politikos finansavimą, turime plėtoti diskusiją, kuri palaikytų gerą žemės ūkios politiką, kurią galima būtų paaiškinti mūsų rinkėjams. Ačiū. E, Gerbėmieji, na, aš norėčiau jums leidus naudoti pirmininko teisę ir e, atsiliepti į labai įdomų e, pasisakymą. Na, mes visi sustinkam su ūkininkais, mes esam, galim pasakyti, ir įkvėpti jų pasisakymų. Bet klausimas yra, yra, e, yra taip, ką reiškia adekvati arba tinkama parama, ką reiškia tinkamas e, finansavimas, ką reiškia e, tinkamas finansavimas e, jūsų šalyje ir ką reiškia tinkamas finansavimas Rumunijoje arba Lenkijoje arba Italijos šiaurėje. Nes yra skirtingos žemės ūkio sąlygos, skirtingas žemės ūkis. Na, norėtume, kad viso Europai būtų toks žemės ūkis kaip, kaip, kaip Olandijoje, bet tam reikia laiko. Ir dėl to problema, aišku, yra, na, visi ūkininkai sako, duokit mums, sukurkit mums stabilias sąlygas ir leiskit, kad mes uždirbtume, o neprašytume išlai, išmaldos. Na, bet e, mes turim atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta pasaulyje ir kad būtų, aišku, vyksta ginklavimas varžybos, bet reikia, reikia pasirašyti prekybos susitarimus. Ir tai turi didesnį poveikį negu mūsų bendroji žemės ūkio politika. Ir pasirašytiems e, susitarimams mes nu, darom labai mažą įtaką. Na, dėkoju Jums už pasisakymą, nes manau, kad šitas balsas buvo išgirtas e, tinkamu metu, nes mes e, svarstome dokumento projektą ir dabar jau yra paskutinis etapas, mes dabar kalbam apie pataisas konkrečiam dokumentui ir dabar sutikiu žodį ponui e, Lazon. Prašome žodis Jums, ponas Lazon. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad priešingai nei tai, kas buvo patvirtinta pirmajame punkte. Taip, dėja, bendroji žemės ūkio politika neužtikina mums maisto suverenumo ir labai dažnai, kai yra deramasi dėl laisvos priekybos sutarčių, kurios tikrai kenkia žemės ūkio sektoriui, mūsų e, ekspertinėms žinioms, kada yra importuojami užsienio produktai. Taigi, dažnai, pavyzdžiui, žemės ūkio darbuotojai turi taksyti su sankcijomis ir dirbti laikantis labai, dirbti laikantis labai griežtų reikalavimų. Taigi matome, kad iš tiesų smarkiai kalbama apie tai, kad reikia mažinti administraciją, reikia mažinti biurokratiją, apie tai daug kalbama, bet vietoje mes nematome, kad tas būtų daroma. Taigi žemės ūkio darbuotojai pirmiausia nori gauti atlygį, tinkamą atlygį ir tik tokiu būdu išspręsime problemas. Dėkoju. Labai ačiū. Ir dabar e, jūsų kaiminas ponas Klandier, prašome žodis jums. Oui, monsieur le président, merci. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, e, reikia išlaikyti biudžetą, na, bet e, išmokos pagal du ramščius, tai vėlgi mūsų pozicija dėl to yra aiški. Ir taip pat labai gaila, kad krizės metu nėra numatoma jokio padėties pagerinimo. Na, bet vis dėlto mes pritarėme šitai nuomonė. Aš noriu priminti, kad komisija irgi tvirtina, kad reikėtų e, laikytis, atsižvelgti į politinius įvykius, kaip pavyzdžiui e, Brexitas arba naujojo Europos šalių politika. Na ir e, e, turi būti skirtingi sumažinimai, apkarpimai, reikėtų atsižvelgti į padėtį Europoje ir reikėtų, tai, kad komisija taikytų du apskaičiavimo metodus, kurie yra skirtingi. Na, drastiški apkarpimai antrajame ramstyje E, tikrai turėtų būti komisijos valia ir aš noriu priminti, kad antrasis ramstis gina e, investicijas į e, kaimiškusis regionus, kuriuos yra palėtusi, palėtęs dėkumėjimas. Taigi aš kartuoju, kad mes pritarėme šitai nuomonėjai, na, neaišku, ar pritars kiti komitetai ir, ar komisija. Ir kol kas jie prašo, kad būtų sumažintas žemės ūkio finansavimas Europoje. Ponas Aguilera. Ačiū, pirmininkė. Ponui Lins norėčiau pasakyti ir taip pat ponui pranešėjui, kad šis pranešimas yra tikrai labai neblogas, tačiau reikia elgtis labai atsargiai. Mūsų komitetas e, nukenčia dėl biudžeto mažinimo. Ir na, norėčiau pasakyti, kad pranešimas tikrai racionalus, e, atsižvelgiant į mums paliktą judėjimo laisvę, kuri idėja yra ribota. Tačiau vis tiek turime išlikti atsargus, e, kalbėdami apie žemės ūkio biudžeto mažinimą. Buvo pasiūlyta nemažai pasiūlymų, kaip būtų galima pertvarkyti nuosavų išteklių sistemą, aš tai žinau, bet turėtumėme galbūt padidinti valstybių narių įnašus. Tai turėtų atsižvelg... atsiž... atsispindėti ir mūsų pranešime. Kalbama apie nuosavus išteklius, čia puiku, bet galbūt galėtumėme pabrėžti, kad ir valstybės narės turėtų įnešti didesnius įnašus. Ir teisingai šešėliniai pranešėjai akcentavo tai, kad e, dėja mažinamas yra antrasis ramstis, jo finansavimas, bet e, iš struktūrinių fondų lyder programos irgi matome tam tikrų pokyčių struktūrinių fondų finansavimo prasme. Čia mes irgi tikėtina pralaimėsime ir Visą tai turi atsispindėti mūsų siūlomuose pakeitimuose. Taip pat yra kalbama apie tai, kad reikia išteklius skirti aplinkosaugai, visuomenės veikatos klausimams, yra daromos nuorodos į laisvos priekybos sutartis. Laisvos priekybos sutartys palankios eksportui, tačiau jos kenkia gamybai ir gamybos metodams. Į tai reikia atsižvelgti ir kalbant apie daugiametę finansinę programą. Kai kuriuose pakeitimuose kalbama apie kitus svarbius klausimus. Ponas Hautema kalbėjo apie svarbius dalykus. Ar mes galime ir toliau skirti paramą pajamoms? Ar paliekame viską rinkos jėgoms? Aišku, tai yra labai įdomios diskusijos, be jokios abejonės. Ir tose diskusijose kalbama apie tai, ką galime skirti žemės ūkio politikai, atsižvelgiant ir į žūp reformą, kur turėtų būti asignuojamos lėšos. Ar tik tai ūkininkų pajamoms remti, ar galbūt mes daugiau turėtumėme domėtis rinką. Aišku, tai yra labai labai įdomios diskusijos ir aš manau, kad dabartinis komisijos pasiūlymas, toks koks jis yra, kaip ir iškelia į paviršių tą naują modelį, bet neaišku, ar jis pasiteisins įvairiose valstybėse narėse. Aš nežinau, ar tas naujasis modelis bus vertingas ir reikalingas. Bet taip, kaip ir sakiau, diskusijos labai įdomios, jos tęsis ir mes turime įdėti daug darbo tam, kad prasiteisintų ši sistema. Mes norime uh, ir kad ir rinka skirtų pinigus ūkininkams, bet kol kas mes to garantuoti negalime, taigi mes turime padėti jiems. Na, ne, neimkite tokio pavyzdžio ir nešnekėkit labai ilgai. Dabar ponas Agniau. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad skirsite man šiek tiek daugiau laiko, e, nors tai nenumatyta darbo tvarkėje. Ankstes, per ankstesnį posėdį aš sakiau, kad lankysiuosi Ispanijoje, vakarinėje, e, šiaurinėje, šiaurinėje pakrantėje, lankiausi viename ūkyje ir kolega iš Ispanijos man pasiūlė man surasti ūkį. Kolegė pasiūlė surasti ūkį, dėja to nepadarė, į Ispaniją aš nuvykau. Ten sudėtinga man buvo susirasti tą ūkį kažkokiame tai kaime, suradau jauną vyriškį stovintį šalia to namelio, tikėjausi, kad jis kalbės angliškai, paklausiau, kur surasti ūkį, jis nekalbėjo angliškai, net nežinojo, kas aš toks esu, nes mano, nežinojo, kas aš toks esu, nes mano apsilankimas buvo e, nušviestas vietinėje žiniasklaidoje. Ir 11 mėnesių e, jisai per metus dirba kaip lobistas ir tik kelis mėnesius praleidžia tame ūkyje. Taigi, uh, Mes ten suradome tą ūkį, kur buvo auginami jaučiai ir, ir panašiai. Ir galiausiai mes čia kalbame dabar apie pinigus. Ir tas ūkis prieš 15 metų prarado daug savo turto ir mes to matome vis dažniau ir Junktinėje karalystėje matome, kad žmonių, ūkininkaujančių žmonių uh, yra vis mažiau ir daug pasitaiko nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir jeigu mes norime skirti lėšas, tai reikia tam irgi skirti. Kalbame apie maisto saugą, bet ir žmonių sauga, sauga ūkiuose irgi yra labai svarbi, jų saugumas. Taigi dėkoju. Na, jūs iškėlėte tokį svarbų klausimą, kad e, reikėtų apie tai plačiau pakalbėti, na, bet jūsų prisiminimai iš vizito į Ispaniją turėtų būti trumpesni. Dabar ponas. Madam Sanova. Pone Samo. Presidente, bueno, yo antes de. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš nepritariu jokiems uh, finansavimo mažinimams, kalbant apie žemės ūkio biudžetą ir noriu pasakyti štai ką. Reikia dėti daugiau pastangų, kad galėtume užtikrinti politinės priemonės, kurios leistų ūkininkams mažiau priklausyti nuo e, visuomenės ir kitos paramos tam, kad galėtų patys e, generuoti pajamas. Tam reikalingas mechanizmas, kuris užtikrintų sąžiningas kainas už žemės ūkio produkciją per visus ūkininkavimo metus. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, man atrodo, yra svarbu numatyti, kur bus, kuriama, kur bus konkrečiai skiriamos lėšos. Turime skatinti žemės ūkio veiklą ir modelius palaikyti pradinę, pradinius ūkininkavimo, pirmosius ūkininkavimo metus, kol jaunieji ūkininkai įsibėgės turime numatyti, kaip e, viešuosius valstybės e, fondus, e, lėšas galima panaudoti, kad būtų užtikrinti mažų ir vidutinių ūkininkų poreikiai. Žinoma, yra ir kitų, kas labai norėtų gauti, šių, gauti savo dalį iš šių pinigų. Pone Petir. Dėkuoju pirmininkė. Europos parlamento sesijose dažnai kalbame apie tai, Kaip svarbu užtikrinti saugą Europos Sąjungoje. Kalbant apie saugumą ir saugą, apie riziką, kuri kyla iš e, trečiųjų šalių, kalbant apie energetikos saugumą ir saugą. Tai yra viena, o čia mes kalbam apie maisto grandinės saugumą visoje ES teritorijoje. Deja, žemės ūkio sektoriuje ES mokama mažiau negu kitose sektoriuose. Čia svarbus aspektas dar yra klimato pokyčiai. ES stebime labai prastą įvairių kultūrų e, padėtį. Taip pat turime atsižvelgti į Rusijos embargą. Matome, kad e, kaimo vietovėse mažėja gyventojų, e, finansų mažinimas žemės ūkio sektorioje būtų tikrai klaidingas žingsnis, ypač turint omeny jaunuosius ūkininkus. ES biudžetas, biudžeto mažinimas e, reikštų, kad būtų sumažinta parama tiems ūkininkams, kurie nori dirbti, kurie nori išlaikyti kultūrinės tradicijas. Ir tai yra blogai. Aš palaikau visus pono Jaro siūlomus siūlymus. Pone Katanin, ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu pranešėjui ir prieš tai kalbėjusiui kolegai dėl to, kad e, žemės ūkio politika turi gauti stiprų finansavimą ateityje, turime išlaikyti dabartinį lygį. Juk kalbam apie maisto saugą, apie aplinkos saugą, apie klimato pokyčių, pokyčio iššūkius ir apie mūsų Europos konkurencingumą. Taip pat turime galvoti apie maisto saugą, apie energetinę saugą ES, turime galvoti apie stabilumą ir todėl finansavimo sumažinimas, kalbant apie žemės ūkio biudžetą, prieštarautų e, BŽUP tikslams, kurie buvo numatyti. Dabartinėje situacijoje Aišku, kad Europos ūkininkai tikisi gauti tam tikras pajamas iš tam tikras pajamas, kurios palaikytų juos tam tikrose sudėtingose situacijose tiek ekonominė, tiek aplinkosauginė prasme. Ropė. Iš tikrųjų, manau, kad e, buvo pakankamai laiko mums e, labai atidžiai perskaityti komisijos pateiktus dokumentus ir buvo puikios galimybės vasarą pabendrauti su savo šalies ūkininkais ir su kaimininių šalių ūkininkais, pavažinėti, pažiūrėti, kaip jie gyvena ir kokie lūkesčiai ir ką mes turim daryti, kad e, ateities Europos E, žemės ūkis turėtų perspektyvą ir galėtų ateiti nauji ūkininkai, jauni ūkininkai. Tai visų pirma, manau, kad e, mes turim būti nuseklus, jeigu jau vienas iki pasakėm e, plenariniam posėdėje, kad mes nepalaikom mažinimo, tai ir turim tos, e, tos sakykime, sprendimo savo laikytis, o visi nauji iššūkiai ir nauji, e, sakykime, norai turi būti e, finansuojami papildomai iš valstybių narių arba turi būti jie sumažinti. Kito kelio nėra. Dabar antras dalykas, reiškia, dėl antro ramščio. Iš tikrųjų, mes labai norim, kad Europoje kaimas būtų nemažiau gyvybingas ateityje, o siūloma sumažinti beveik 25 procentus finansavimo. Tai kas iš Europos kaimo liks, jeigu mes e, praktiškai nutrauksim finansavimą labai svarbiose grandyse, nes žinom, kad iš antro ramščiai yra finansuojamas ekologinis ūkis, iš antro ramščiai yra remiamas e, ūkininkavimas su kliūtim, e, lyderio programos, tai praktiškai kitiem dalykam kaip ir nebelieka. E, taip pat e, labai svarbu, aš manau, kad e, turi atsispindėti tai dėl gamtos išdaigų, dėl, dėl, dėl stichinių dalykų. Jeigu pernai nemažai šalių kentėjo nuo lietaus ir negalėjo e, nuimti ir pasėti, tai šiais metais tas šalis labai kankina kaitra, saulė, vandens toka. Ir iš tikrųjų mes e, rytoj svarstysim tą klausimą ir šitie dalykai turėtų būti atsispindėti, nes jeigu ūkininkas vienais metais praranda 20-30 procentų dėl vienų dalykų, kitais metais praranda 20-30 procentų dėl kitų dalykų, tai praktiškai jis jau pradeda galvoti, kad e, jam turbūt jau reikia išeiti iš tos ryties. Ir jeigu mes norim, kad Europa būtų aprūpinta e, kokybiškais ir įvairiais produktais mes turim tuos dalykus ir atitinkamai reguliuoti. Ir aš tikrai pritariu kolegai Hautimui, kad mes turim kalbėti ir apie kainą. Nes e, jeigu mes nekalbėsim apie kainą, tai kuo daugiau remsim, tai verslas, e, perdirbėjai, e, priekybininkai sugebės tuos pinigus pasiimti ir žemdirbio arba žaliavos gamintojai jie neteks. Todėl aš manau, kad ateina laikas įvedinėti kainų grindis kad turim surasti kažkokią tai formulę, kad atsirastų kainų grindis, kad e, būtų sumokama, kad tas žemdirbys galėtų su parama e, išgyventi. Na ir manau, kad e, labai svarbu, kad turim kalbėti ir apie tai, kad reiškia, šalis visos turi būti konkurencingos ir konvergencija turi įvykti kitam laikotarpyje. Ačiū. Pani, pani prezydent Maginas. Pone Maginės. Uh, dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui Peteriu Jarui. Šiandien, manau, turėtume kalbėti apie tai, kaip apginti biudžetą. Žinoma, reikia kalbėti ir apie tai, kaip bus leidžiamos lėšos, bet jeigu lėšų nėra, tai tada nėra prasmės aptarinėti, kaip jas paskirstyti. Sustiknėjau vasarą su ūkininkais ir supratau, kad vienintelis dalykas, dėl kurių jie yra tikri, tai yra būtent šios išmokos. Visa kita, yra, e, visa kita sviruoja, neaiš, neaišku, kokios gamtinės sąlygos, koks bus derlius ir taip toliau. Dėl to jiems yra labai svarbu gauti paramą per bendrą žemės ūkio politiką. Rytoj kalbėsime apie klimato pokyčius, apie tai, kas vyko šią vasarą, apie sausras, apie potvinius ir turint omeny e, šias aplinkybės turėtume kalbėti apie biudžeto didinimą. Finansavimo mažinimas, kuris siūlomas, nesusijęs su sektoriaus poreikiais. Jis susijęs su Brexit pasiekmėmis, jis susijęs su tikslu sustiprinti kitas politikos sritis, tokias kaip migracija, saugumas ir taip toliau. Ir yra spaudimas e, valstybėms narėms įnešti didesnį indėlį į bendrą biudžetą. Todėl turime padidinti spaudimą valstybėms narėms ir tikrai kalbėti apie tai, kad kitų politikos sričių stiprinimas neturėtų būti mūsų sąskaita. Štai tokia turėtų būti mūsų mantra. O jau toliau galime kalbėti apie detalės, kaip skirstyti tas lėšas. Ir girdėjom čia apie rinką. E, rinka nefunkcionuoja taip, kaip girdėjom kolegė sakė. Ir Jau dabar yra kalbama apie kainos de defliaciją, kalbant apie maisto e, prekes. Taigi vartotojas nepajaus e, kainų pokyčio, o lėšų mažiau gaus gamintojas. Taigi turime išlaikyti spaudimą iš mūsų komiteto pusės tam, kad galėtume kalbėti apie biudžeto didinimą dėl uh, klimato pokyčių ir kitų aplinkybių. O toliau galėsime kalbėti apie tai, kaip skirstyti lėšas. Visų pirma, turime užsitikrinti, kad tas lėšas turėtume. Ačiū. Tak. Pewnie. Na, tikrai tokios diskusijos vyks e, ir parlamento rinkimų kampanijos metu ir dabar jau esam tam tikram etape, mes rengiame biudžetą, tai vis dėlto ta diskusija prie jos grįšim ir kampanijos metu. Ponas. Pane Štain. Dėkuoju pirmininkė. Šią vasarą Olandijoje apie tą temą kalbėjome nemažai ir mano kolega kalba apie tai, apie ką kalbame ir mes e, Olandijoje. Ką noriu pasakyti? Jeigu kalbame su ūkininkais ir kalbam apie naują klimato sutartį ir apie pasiekmes, apie rimtas priemonės, kurių reikia užtikrinti maisto saugumui, gyvų, gyvulių gerovę ir taip toliau, tai mes turime gana aukštus standartus. Mes, ūkininkai, turime žinoti, kad galime ir toliau dirbti šią žemę, mes esame aplinkos dalis. Ir tai yra didelis skirtumas, jeigu palygintumėt e, stambius ūkius, kur yra tūkstančiai keulių ar karvių ir jeigu palygintume tai su šeimos ūkiais, jų pajamų lygis yra skirtingas Ir reikėtų pažiūrėti apie tai, į tai iš kitos pusės. Vat e, Niderlanduose turime pasiekmių dėl sausros, ūkininkai moka daugiau, 3-4 kartus daugiau už pašarus. O kalbant apie pienininkystę, matome tikrai didelius sviravimus. E, Žemės ūkio ministras, kuris iš JAF atvyko prieš e, porą metų, pasakė, kad net ir JAF uh, reikia ir toliau palaikyti ūkininkus. Taigi turime pradėti nuo pradžių. O mūsų premjeras sako, ne, ne, pamirškit, to nebus. Bet žinoma, mes nežinome, kiek lėšų turėsime, ar 5 ar 15 procentų žemės ūkiui. Visi politikai ir visi valstybių vadovai, e, regionų vadovai pateikė jums įvairius projektus ir mes tiesiog turime nešti tą idėją, kad finansavimo mažin, mažinti tiesiog negalima. Aš palaikau Peterio Jaro poziciją, nes mes turime žinoti, koks bus kitas žingsnis. Dabar kartu su klimato sutartimi to, tokie dalykai kaip maisto sauga yra patys svarbiausi klausimai. Mes turime žinoti, kaip užtikrinsime tai ateityje. Ir tai turime, apie tai turime pagalvoti jau dabar. Aš esu liberalas, aš žinau, kokia yra mano pozicija. Tai yra labai svarbi diskusija Europos parlamente. Kokią ateitį mes matome? Mes kalbam ne vien tik tai apie aplinkosaugą, kalbam apie pramonę, kalbam, jeigu pažvelgtume į kitus kontinentus, tai nebūtinai mes galėsime su jais bendradarbiauti tiekiant produkciją, jeigu nepriimsim tinkamų sprendimų. Ačiū. Ponas Būda. Dėkoju pirmininkė. Žinoma, mes visi norime turėti e, gerą nuoseklų biudžetą. Kita vertus suprantame, kad jis gali būti sumažintas. Turint omeny žemės ūkio sektoriaus iššūkius, aš manau, kad turbūt paprasčiausias sprendimas būtų toliau palaikyti spaudimą valstybėms narėms, kad padidintų įnašus į biudžetą. Kitaip mes negalėsime skirti tų lėšų ūkininkams. Jūs e, paklausėt, e, uždavėt gerą klausimą, kas yra adekvatus finansavimas žemės ūkė, kas yra tinkamas finansavimas. Na tai yra tas pats, kas klausti, kas buvo pirma višta ar kiaušinis. Mes turime suprasti, tai, kad biudžetas tai yra tai, kas leidžia ūkininkui, tinkamas biudžetas yra tai, kas leidžia ūkininkui turėti padorų gyvenimą, turėti galimybę teisę į gerą sveikatos apsaugą, į gerą įsilavinimą, į gerą pensiją, į atostogas ir taip toliau. Dar vienas svarbus klausimas tai yra vartotojo poreikiai. Vartotojas turi turėti geros kokybės produkciją ir ta produkcija turi būti prieinamomis kainomis. Na, o dabar tiesioginės išmokos. Tiesioginės išmokos tai yra tam tikras ūkininkų saugiklis. Ir jų lygis, tiesioginių išmokų lygis yra labai svarbus, jų apimtis yra labai svarbi. Rytų Europoje šios išmokos yra šioks toks saugiklis, bet jos neleidžia ūkininkui turėti padorų gyvenimą, nes tas lygis tiesioginių išmokų yra mažesnis negu kitose, kitose valstybėse. Taip pat turiu pasakyti, kad mes veikiame vienoje rinkoje. Ir kaina už vieną kilogramą mėsos Rumunijoje ir Vokietijoje yra ta pati, bet Rumunijoje tą mėsą pagaminti yra sunkiau, nes mūsų subsidijos mažesnės ir galiausiai ūkininkas turi mažiau lėšų investuoti, mažiau lėšų pragyvenimui. Taigi tiesioginių išmokų subalansavimas yra būtinas tam, kad užtikrintume subalansuotą žemės ūkio sektorių Europos Sąjungoje Mūsų kolegos e, pranešime yra septintas punktas, kur kalbama apie finansinių resursų panaudojimą esant kritiniams situacijoms. Turime apibriežti tas kritinės situacijas. Rumunijoje šiuo metu negalėtume gauti finansavimo kovojant su afrikiniu keulių maru. Ir dabar iš tikrųjų turime sudėtingą situaciją nes lyga yra perduodama e, nuo šernų ir labai sunku e, šernų sukontroliuoti. Jie ateina iš Ukrainos ir mes neturime priemonių, kuriomis galėtume kompensuoti e, ūkininkams už tai, kad jie turi paskersti tūkstančius keulių tam, kad maras neplistų į kitas valstybės nares. Turime pateikti kažkokį sprendimą kiaulio augintojams tam, kad jie galėtų įsilaikyti rinkoje. Ačiū. Eh, Ačiū. Tiesą sakant, esu pranešėja dėl žemės ūkio reformos planavimo. Aš manau, kad ta finansinė sistema, kuri yra pristatoma daugiametėje finansinėje programoje, aš norėčiau, kad ji būtų patobulinta. Ji nėra mums primtina. Aišku, techninius politinius sprendimus, techninius politinius sprendimus tokiu pagrindu sudėtinga priimti, turint omenyje, kad terminai mus spaudžia. Daugiausia yra apkarpama kaimo plėtra. Ir labai apmaudu, nes daug valstybių narių mato, susiduria su ta problema, kad žmonės bėga iš kaimų. Vis mažiau gyventojų yra kaimuose, visi veržiasi gyventi miestuose. Ir kaimo plėtros priemonė būtų kur kas aštresnė, jeigu būtų tinkamai finansuojama. Aišku, mes turime susitvarkyti ir su breksito padariniais, ir valstybės narės turėtų skirti daugiau lėšų Tačiau aš manau, kad mes vis tiek turime užsitikrinti daugiau išteklių ir aš pritariu ponui JAR ir aš manau, kad valstybės narės turėtų įnešti didesnius įnašus į biudžetą, jeigu mes norime daugiau Europos, reikalingas tinkamesnis biudžetas nei, ta, nei tas, kuris dabar yra siūlomas. Politiniai, priekybiniai susitarimai reiškia, kad rinka turi sugebėti veikti taip, kaip turi veikti. Taigi, jeigu mes priimame politinius sprendimus ES, tai reiškia, kad ūkininkai turi susilaukti didesnės paramos pagal pirmąjį ramstį, daugiau lėšų skiriama į krizių rezervą. Nežinau, ar tai yra priimtina. Aš suprantu, kokia yra situacija, suprantu, kokia yra prognozija, tačiau ūkininkai turi nešti tą naštą ir aš sutinku su jumis visais, kad turime daryti viską, kad e, pasirūpintumėme didesnių finansavimų. Daugiametė finansinė programa mums tikrai kol kas nepadeda Aišku, mes politinių sprendimų neprimsime, e, bet turime pasirūpinti bendro žemės ūkio, bendro žemės ūkio politiką. Ponas Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug dalykų jau buvo pasakyta. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad visi tyrimai, nesvarbu, ką mano daugelis šioje salėje, rodo, kad daug žemės ūkio ūkininkų, ūkininkų neturi pakankamai pajamų. Ir šių metų oro sąlygos daugelie valstybių dar kartą parodė, kaip mums reikalinga stipri bendroji žemės ūkio politika, kuri ištik, užtikrintų saugumą. Tai turėtų būti mūsų esminis, esminė prerogatyva. Taigi, pirmiausia, reikalinga parama pirma, pirmajam ramščiui ir buvo pateiktas komisijos biudžetinis pasirinkimas. Dabar valstybių ir vyriausybių vadovai vieninteliai turi teisę nustatyti įplaukų dydį, kas bus skiriama visai Europai ir kas bus skiriama konkrečiai bendrai žemės ūkio politikai. Taigi dėkoju e, ponu Jaru už puikiai parengtą nuomonę ir galbūt mums reiktų dar labiau akcentuoti ir daryti didesnį spaudimą ne tik čia, Europos parlamente, nes taip mes čia sutarėme savo tarpę ir galbūt biudžeto komitete yra sutarimas, tačiau mes privalome atsižvelgdami į tai, su kokiamis problemomis susitiria kaimo vietovės, daryti didesnį spaudimą valstybių vyriausybių vadovams, nes mums reikalingas krizių rezervas, kuris būtų visiškai nepriklausomas, tas yra absoliučiai būtina. Ir mes matėme per visą tą dabartinės programos laikotarpį, kad komisija niekuomet nesugebėdavo atblokuoti rezervo lėšų, nes valstybės biudžeto ministerijos to nenorėdavo daryti. Ir panašu, kad tokia logika dažniausiai yra naudojamasi ir ne tik žemės ūkio darbuotojams sunku dėl pirmojo ramšio, bet e, dėl to dar labai sunku ir, ir kad nėra panaudojamos krizės rezervo lėšos. Taigi mes tą matėme ir per dabartinę, e, dabartinį programinį laikotarpį. Dėkoju, panas Flanaganas. Ačiū. Tikiuosi, kad visi puikiai palsėjote per vasarą. Uh, jeigu mes norime gauti lėšų bet kokiam projektui, ar pavyzdžiui, namui pastatyti, ar verslui pradėti, dažniausiai kreipiesi į, į žmonės ir turi paaiškinti, ką darysi su tais lėšomis, tomis lėšomis ir tais pinigais. Taigi man labai keista, kad vicepirmininkas sako, kad mes negalime kalbėti, vicepirmininkė sako, kad mes negalime kalbėti, kaip panaudosime tų, tas lėšas, jeigu mes dar jų neužsitikrinome. Tai visiška nesąmonė, nes būtent tai dėl to, kaip dabar yra naudojamos lėšos, uh, Dėl to ir susidurėma su politiniu spaudimu. Ir dėl tos priežasties kai kurie žmonės šiame parlamente ir komisijoje mano, kad jie gali perkelti lėšas iš vienos vietos į kitą, pavyzdžiui, į gynybos ar kokias kitas sritis. Visi, kurie dirba biudžeto kontrolės komitete ir parlamentariai maginis, siūlyčiau nueiti ten į kelis posėdžius ir paklausyti, kas ten yra sakoma, nes tada jie tikrai nenusteptų, kad komisaras bando sumažinti šį biudžetą dėl to, kad kas kart teigiama, kad nėra įmanoma kalbėtis su Europos e, sąjungos žmonėmis ir sakyti, kad Larry Goodman ar karalienė gaus tas lėšas. Ir situacija mano šalyje, kur pavyzdžiui, tūkstantis, pavyzdžiui, gaunama už hektarą, o kiti nieko negauna. Taigi dabar mes norime daugiau pinigų, tačiau panašu, kad mes net nelabai galime kalbėti apie tai, kaip juos panaudosime. Tai atsiprašau, jeigu eini į banką, tai neisi į tokį banką, kuris su tavim nesikalba. Ir Europos visuomenė nori žinoti, kaip yra panaudojamos tos lėšos. Žmonės kalba apie tai, kad yra, reikia didinti įnašus aš galvojau, kad tik socialistai tikėsis daugiau pinigų, kai viskas nekaip ne, ne klostosi. Tai galbūt reikia užpildyti tas skylės kišenėje prieš kreipiantis į ES žmonės su prašymu dar skirti daugiau pinigų. Jeigu mes elgsime su ūkininkais taip, kaip amerikiečiai elgėsi su savo e, kai kuriais kaliniais, e, juos apipildami vandeniu vos, iš, vos jiems ne, nemirštant ir, ir panašiai. Taigi mes turime kažką keisti, jeigu mes norime išsaugoti šį biudžetą. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie įnašų didinimą. Airija yra neutrali šalis. Kokių garantijų turiu aš, kaip žmogus, kuris remia tokį statusą? Jeigu aš paprašysiu, kad būtų didinamas įnašas iš mano šalies pusės, uh, žinodamas, kad tos lėšos bus skiriamos ūkininkams. Kokias aš turėsiu garantijas, kad tos lėšos bus, nebus panaudotos kitais tikslais, pavyzdžiui, daugiau gynybos projektų nebus įgyvendinta, ar dar nebus labiau sumažintas ES vaidmuo ir panašiai. Iš tiesų labai sudėtinga bus žmonės įtikinti didinti tą biudžetą. Tikrai aš airijos žmonių nebandysiu tuo įtikinti, nes mes norime maisto, o ne e, kulkų ir sprogmenų. To jau ir taip pakankamai turėjome. Bogovič. Panas Bogovič. E, tudi sam se strinjam, da je potrebno najprej zagotoviti. Za... Ačiū pirmininkė, aš irgi sutinku, kad reikia pirmiausia užsitikrinti tinkamą finansavimo lygį. NATO narės ES nusprendė, kad 2 procentus bendro vidaus produkto skirs saugumui užtikrinti. Tačiau kalbant apie europinį finansavimą ir Europos biudžetą, tai net 1,3 procento nepasiekėme, kalbant apie Europos, e, apie Europos Sąjungos biudžeto finansavimą, bent jau apie tai juk kalbama Europos parlamento rezoliucijoje. Tai 0,3 procento nuo bendrų pajamų, kurios skiriamos maisto saugumui, tai yra daug mažiau nei to, ką skiriame kariniams tikslams. Taigi problema ta, kad ateitie galime susilaukti nemažai problemų. Toliau didelė problema yra antrojo ramšio mažinimas. Jo tikslas yra užtikrinti, kad kaimo vietovės būtų patrauklios gyvenimui, kad kaimo vietovės vystytųsi, būtų apgyvendintos, kad kaimo vietovės būtų juose būtų įdėktos skaitmenimo priemonės, kad pasiliktų jauni žmonės toliau vykdytų ūkininkavimo veiklą. Taigi mažindami lėšas mes nusinčiame netinkamą signalą, nes jeigu nebus užtikrinamos padorios aukštos kokybės gyvenimo sąlygos, įskaitant ir plačiai juosti internetą ir reikiamą infrastruktūrą, švietimo infrastruktūrą, gerbuvio infrastruktūrą, tuomet mes neišsaugosime žmonių kaimuose ir uh, kalbant apie pažangių kaimų projektą, mes apie tai daug kalbame ir aš dėkoju už paramą antram projekt, šio projekto gyvenimo etapui. Ir tikiuosi, kad tie, kurie atsakingi už finansavimą ir biudžetą, bus dosnesni ir realistiškesni, kalbant apie žemės ūkio finansavimą ir kad mes galėsime bent jau išsaugoti tą lygį, kokį turime dabar. Dėkoju. Pani Przewodniczący Zona. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, domnului raportor, care a făcut o treabă excelentă. Aš vėl... Dėkuoju, pirmininkė. Na, dėkuoju, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Na, mane, man kelia nerima sumažinimai antrajame ramstyje, nes yra šalių, kur kurioms labai reikalinga šitas ramstis, kadangi joms reikia investicijų į žemės ūkį, joms reikia darbo vietų ir aš sieju savo nuogastavimus su tiesiog išmokų sumažinimais. Na, mes žinome, kad jos nėra lygios, nėra vienodas visose sąjungos narėse, nors yra vienodos vienodi gamybos kaštai, nes ir kuras yra, kainuoja vienodai ir, ir kiti dalykai kainuoja vienodai. Taigi aš noriu, kad būtų susijęs tiesiog nišmokų lygis. Ir ES sako, kad e, šūkis yra vienybė įvairovėje, bet čia yra, reikia lygybės, reikia vienodų sąlygų. Kaip ir prancūzų ūkininkas e, gauna daug daugiau, dvigubai daugiau pinigų negu e, Rumunijos ūkininkas yra būdų išgyvena. Tai labai aišku, kad Rumunijos ūkininkas negali konkuruoti su Prancūzijos ūkininku ir nekalbu vien tik tai apie Prancūziją. Tai yra uh, europinis, europinė masto klausimas. Ir kol gamybos kaštai yra vienodi, manau, kad yra tiesiog sąžininga, kad ir subsidijos, kurias teikiame ūkininkams visose valstybėse narėse, turi būti irgi vienodos. Taip pat minėjome darbo vietas. Puikiai žinote, kad Rumunija ir kitos valstybės narės susiduria su gyventojų mažėjimo problema kaimo vietovėse. Jeigu sumažinsim antrą ramistį, tai sumažinsim finansavimą ten, kur yra sudėtingiausia, kur yra blogiausia padėtis, nes neturėsim išteklių teikti jauniems žmonėms, kad jie persikeltų į kaimo vietas ir, kaim, ir gyventų su savo šeima. Buvo penėtas ir faktas, kad reikia, mes norim, kad ūkininkai nebūtų priklausomi nuo tiesioginių išmokų. Bet e, tam, kad būt, reikia gauti pajamų iš rinkos. Čia reikia būti atsargiems. Rinka irgi, rinkoje sąlygos irgi sunkios. E, konkurencija e, su produktais iš Kinijos, Brazilijos, Ukrainos. Ir visi šitie produktai yra daug pigesni, nenuostabu, yra daug pigesni negu tie produktai, kuriuos gamina mūsų ūkininkai. Kadangi mes turėtume užduoti klausimą, ar su šiomis šalimis, su trečiosiomis šalimis, ar jos e, laikosi to paties gamybos e, sąlygų ligmens tų pačių reikalavimų. Aš taip pat sutinku, kad mes turim būti labai atsargus, e, kaip sakė kolegos, ar reikia šito krizių rezervo lėšų ir kaip ją, juos tvarkysime, nes yra tokių atvejų, kad reikia prieigos prie šitų rezervų, rezervų bet negalim jų gauti. Pavyzdžiui, Ramunijos atvejais afrikinis keulių maras - didžiulė problema ir mes negalime pasinaudoti e, šio krizių rezervo lėšomis, o ūkininkai turi skersti savo keulės dėl lygos kuri palėtė Rumuniją pastarojų metų ir manau, kad kitos šalis narės irgi susidurė su tokiamis problemomis. Dėkoju, pirmininkė. Na, jūs žinote, aš esu prieš bet kokius apkarpimus, bet kokius mažinimus busimame biudžete, nes tas biudžetas turi atspindėti ir išlikti toks, koks yra dabar. Na, reikia vaidinti daiktus tikraisiais vardais kai yra e, tokia padėtis, mes dabar ir sprendžia breksito klausimą, aišku, yra ir gynybos poreikiai, ir kaip padidinti valstybių narių įnašus. Tikrai tai turėtų būti nuseklu, atitinkamai mes negalime mažinti žemės ūkio biudžeto, kad nuo to nukentėtų ūkininkai. Na, komisija siūlo sumažinimus e, pagal antrąjį ramsti ir Mm. jeigu valstybės narės nesutiks tais sumažinimais, aišku, atsiras e, disbalansas, nes kai kurios valstybės narės negalės atsižvelgti šitos e, sumažinimus ir tikrai sumažės Europos konvergencija, kurios mes siekiame. Toliau, kai dėl atokių regionų, atokiausių regionų, kai ponas Hogan vyko į Zorus, jis sakė, kad na, nebus biudžetas sumažintas. Ir, na, kai kur reikėtų didinti finansavimą, didinti lėšas tokiems regionams, nes jie kovoja su problemomis atsirandančiomis dėl infliacijos. Taigi e, Tie klausimai turėtų būti atspindėti šitame pranešime. Aišku, sveikinu ir dėkoju ponui e, pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Mm, dabar Frank Belon, Agri e, komiteto vadovas, prašome žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Keletas trumpų pastabų. Na, aš manau, kad mes ankstesniuose posėdžiuose birželio pabaigoje aptarėme ir patikėme techninį, pri, techninį, techninį pristatymą, taigi aš, aš pasakysiu tik tai keletą pastabų. Kai kurie iš jūsų kalbėjo apie kontekstą, aišku, tai reikia atsižvelgti. Kontekstas, kur yra pateikiami daugmetės finansinės programos pasiūlymai ir, aišku, reikia atsižvelgti į breksitą ir reikėtų išlaikyti e, atitinkamą e, lygmenį paramai tokios politikos sistims kaip, e, kaip, kaip sanglauda. Na, komisija, manau, pateikė subalansuotą, protingą pasiūlymą, kur BŽP sumažinimai siūlomi tiesioginėms išmokoms yra, na, gana nuseklus daugelį valstybių narių, tai yra 3,9 procentų sumažėjimas, kai kuriais atvejais yra e, netgi padidinimas e, tiesiog neišmokų. Toliau pasiūlymas yra susijęs su tolesniu skatinimu e, užtikrinti sanglaudą tarp valstybių narių, tai čia mes įtraukėme tokią mintį, kad turėtų būti 50 procentų, valstybės narėms tai dabar yra maždaug 8 procentai e, pagal es biudžetą. Ir toliau e, buvo paminėtas antras ramstis, komisijos pasiūlymas reiškia ir noriu pasakyti, kad mes norim išlaikyti atitinkamą paramos tygį kaimo vietovėms, bet vėlgi reikia e, suderinti finansavimą tarp valstybių narių ir ES. Dėl to šis pasiūlymas ir siekia, kad būtų pakeistas kofinansavimas arba bendras finansavimas. Toliau, kai dėl rezervų ir kai kurie yra nuomonės projekte, e, sakė, kad turėtų būti mažesnė biurokratija. Tai čia yra pavyzdys, supaprastimo pavyzdys. Visi sutinka, kad dabartinė sistema neveikia, yra per daug sudėtinga, per didelė našta ir ką turime šitame pasiūlyme, tai turėtų būti daug lankstesnės tvarka, o tikslas yra užtikrinti reikiamą finansavimą, kad jis būtų greičiau prieinamas tais atvejais, kai reikia įsikišti, kaip pavyzdžiui, yra rinkos paramos priemonės, bet tuo pačiu metu naujasis pasiūlymas dėl žemės ūkio rezervų tikslas yra išvengti to, kad reikėtų mažinti kiekvienais metais aukininkams, kad būtų finansuojama šitas rezervas. Taigi, aš manau, šitas mechanizmas, kuris yra pasiūlymo dalis, turėtų užtikrinti supaprastinimą konkrečiai. Nuomonė, jūs taip pat kalbate apie 2020 finansinės drausmės ne, nesugražinimą. Ir vėlgi čia yra supaprastinimas, kostiliumos komisijos pasiūlymo alternatyva būtų taikyti dabar galiojančias praktikas, tai yra leisti valstybėms narėms taikyti sugražinimą ir 21 metais, bet tuomet reikės mažinti tiesioginės išmokas tam, kad būtų užtikrintas žemės ūkio biudžetas 21 metais. Taigi čia klausimas yra toks, kad reikėtų būti pragmatiškesniems ir taikyti paprastesnį požiūrį. Mes tą ir siūlome. Taigi norėčiau patikoti iš nuomonės projektą projektą, lauksime pakeitimų pasiūlymų ir kol kas tiek šiandien. Dėkui. Na ir dabar žodis ponui pranešėjai. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann es äh, ganz äh, kurz machen. Der Kollege Jahr freut sich auf. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. E, ponas Jar laukia pakeitimų pasiūlymų. Ir mes išgirdom daug nuomonių, daug pastabų buvo išsakyta ir šiandien dauguma jų ir prieš žemės ūkio biudžeto mažinimą aš tikrai norėčiau išgirsti pono Kotulą, kitų kolegų pasiūlymus, nes nuomonės yra labai skirtingos. Ponas Jar žinoma, pasistengs pasiekti tinkamą kompromisą tam, kad išsiųstume aiškę žinę iš jo komiteto, biudžeto komitetui. Dėkui. Labai ačiū. Pakeitimus galime pateikti iki e, rūpjūčio 31 dienos 13 valandos. Taigi rūpjūčio 31 diena 13 valanda. Iki tol galima pateikti pasiūlymus. Na, mes labai ilgai e, svarstėm šitą klausimą, neribojame pasisakymų laiko, nes tema yra labai aktuali, labai svarbi ir svarbi ne tik tai šiandien, bet yra svarbu tam, kaip mes formuosime ateitį, kaip kokie bus mūsų e, biudžeto rėmai ir tai yra labai svarbi ir nuomonė biudžetojų komitetui. Aš labai dėkoju, dėkoju ponui Jar, pranešėjui ir dar labai greitai turime apsvarstyti du darbo tvarkės e, punktus. Taigi dabar e, jau pasisakymų laiką ribosime. Septintas e, punktas - tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai, ma, aplinkai mažinimas. Nuomenės referentas yra ponas Ropė. Koordinatoriai e, norėjo, kad mes pateiktume komitetui nuomonę, atsilieptume į direktyvą, kurios tikslas yra tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ir direktyvos tikslas yra sumažinti tokių plastiko gaminių poveikį aplinkai, ypač e, vandens aplinkoj ir e, mažinti poveikį žmogaus sveikatai. Taigi mes e, norime, kad būtų mažintas poveikis ir atsižvelgtume į tai, kad turėtų būti mažinimas plastikinių gaminių kiekis jūros vandenynuose. Direktyvoje yra siūlomas visai e, sąjungai galiojantis reikalavimai pagal kurios turėtų būti mažinamas plastikinių gaminių e, gaminimas ir e, tie gaminiai negali būti tapti šiukšlėmis, negali teršti mūsų jūrų. Taip pat kalbam E, apie įvairias priemonės, įvairius įrankius, bet dabar suteikiu žodį ponui pranešėjui. Labai prašom. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, klausimas labai svarbus ir jis jau pakankamai turbūt e, turėjo būti sprendžiamas anksčiau. Mes jau jaučiam, kad E, ne tik tai mes, bet ir visuomenės jaučia ir reiškia nepasitenkinimą, kad plastikas trukdo gyventi ir trukdo gyventi ne tik tai, kad e, fizinis jo trukdymas, bet e, jau pereina į sveikatos reikalus, į gyvūnų sveikatą, į žmogaus sveikatą. Todėl labai dėkoju komisijai už parengtą direktyvos projektą ir tikrai manau, kad jisai parengtas yra neblogai E, pakankamai, sakykime, aiškiai, e, e, ką turim veikti ir kaip galėtume pasiekti rezultatą. Aišku, labai gaila, kad komisija apsiribojo tik tai makroplastikų ir jo, sakykime, poveikį jūroje. E, yra pakankamai daug dideli kiekiai mikroplastiko, kuris e, veikia, e, reiškia, gyvūnyje, veikia dirbožėmi e, ir paskui patenka į jūrą, iš jūros vėl per, tiek per gyvūnus, tiek per įvairias žuvis ir taip toliau patenka į žmogaus organizmą ir šitie dalykai šitame, šitoje direktyvoje nėra atspindėti. Tai vertinant tai kaip teigiamą dalyką ir žingsnį į priekį, vis dėlto manau, kad na, mes galėtumėm e, patobulinti šitą dokumentą ir turėti e, na, jau dabar, sakykime, užsibrėžtą rydienos e, geresnį rezultatą, geresnį siekį. Todėl manau, kad plastiko plėtra, o jinai įvyko pakankamai didelė, jeigu 50 metais plastiko pasaulyje naudojo tik tai 5 milijonus tonų, tai šiuo metu naudoja beveik 300 milijonų tonų, tai yra didžiuliai kiekiai, tai yra didžiulės e, žaliavų kiekiai ir taip toliau. Ir e, nemaža dalis jų virsta, sakykime, šiukšlėmis jūroje, atskiros salos plaukėje, pakrantėse ir taip toliau ir taip toliau. Jau nekalbant, kaip minėjau, apie mikroplastiko, kuris labai naudojamas e, kosmetikoje ir, sakykime, reiškia dantų pastą, kurią išplaunam kiekvieną rytą visi, e, kurią naudojam, sakykime, būtent tos rušies e, per kreuklės į valymo įrenginius ir toliau sėkmingai pakliūna į, į jūras ir gyvūnai jais, sakykime, minta ir taip toliau. Todėl manau, kad pagrindinis dalykas tai yra, kad yra e, labai maža kaina, už tai plastiko naudojimas plėtėsi, plečiasi ir plėsis, jeigu mes toliau nieko nedarysim ir ypatingai e, siūlau atsižvelgti į tai, kad e, ypatingai žmogaus sveikatai ir didžiausia pavojų šiandieną kelia tai būtent e, makroplastikas. Na ir mes, e, e, aš e, siūlau, kad mes nustatytumėm konkrečias datas ir konkrečius, sakykime, apribojimus valstybėm narėm, tai yra pakeičiant komisijos poziciją, kad iki 25 metų nemažiau kaip 50 procentų būtų, reiškia, A priedė plastiko sumažinimas, o iki 30 metų nemažiau kaip 80 procentų. Taip pat siūloma Europos komisijai parengti plastiko apskaičiavimo ir patikros metodiką ir pateikti vertinimą ne po, trijų, ne po šešių metų, kaip komisija norėtų, bet po trijų metų, nes laukti šešis metus e, nežinioj, kas darysis, tai tegul gal bus ten negalutinis, bet tarpinis vertinimas, bet jo reikia pažiūrėti, į kurią pusę mes, e, mūsų priemonės eina ir kokį rezultatą duoda. Taip pat e, siūloma e, komisijos tik tai pereiti prie žiedinės ekonomikos. Manau, kad vien tai, kad mes padarysim perdirbimą tokio, tokį patį ir vėl vartojimą didinsime iš to, tai tikrai nieko neduos e, jokios naudos. Todėl mes siūlom, kad pereiti prie netoksiškos žiedinės ekonomikos. Taip pat keičiantis aplinkai, kaip pavyzdžiui, potviniai, sausros ar kitos, sakykime, aplinkos veiksniai E, jie taip pat veikia ir plastiko įrimo e, procesus. Ir e, visiškai realu, kad tas plastikas, kuris yra natūraliom gamtos sąlygom, pasikeitų sąlygom, jis tampa mažiau įrančių arba iš vis atsparus įrimo procesui. Todėl šitos dalykus, manau, turim irgi numatyti ir apriboti. Taipogi siūlymas, kad valstybės narės įvestų plastiko apmokestinimą, e, na, sakykime, kaip vieną iš variantų, e, mano manimu, kad reiktų šitą dalyką išplėsti, jeigu valstybės narės tokio dalyko neįveda, tai bent įvestų rinkos apribojimus. Nu, sakykime, dideliam prekybos centre kažkur tai e, plastikiniai, sakykime, dalykai randasi vienoj nepatogioj vietoj ir dalis žmonių paprasčiausia dėl nepatogumo jais nenorės naudotis. E, taip, e, pirmininkė, matau jūsų e, parodymą, bandysiu baigti. Taip, plastikas yra paminėtas A priedė, tai reiškia, plastikų yra daug daugiau rūšių, todėl turi būti ir kitiems plastikams siūlomos apribojimo priemonės. Taip pat ES turėtų skatinti visus gamintojus griežtai priboti E, mikroplastikų naudojimą. Taip pat užtikrinti, kad mikroplastikų sudarantis produktai nepatektų į dirbą, gėlų vandenį ir į jūrą. Na ir pabaigai tikrai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie nuomonės rengimo. E, labai ačiū, labai lauksiu diskusijos ir lauksiu jūsų pasiūlymų iki rytojaus, kad galima būtų paskui su jumis susitarus e, su šešėliniais pranešėjais aptarti ir parengti galutinį variantą. Ačiū. Gerbėmieji, dėkoju. E, šešėliniams pranešėjams skirsim dvi minutės, o visiems kitiems po vieną minutę. Mm, prašome, ponė. Pone Džifrida, dėkojame pirmininkė, dėkojame ponui Ropė už tą darbą, kurį atliko e, dirbdamas šiuo, su šiuo pasiūlymu. Aš manau, šis pasiūlymas uh, Šiame pasiūlyme yra daug sveiko proto, kalbant apie aplinkosaugą, apie įpareigojimus, kurie būtų nustatyti. Ir taip pat šis pasiūlymas yra labai aiškus. Mes matome, kokią Europą mes norime kurti ir kokios yra mūsų vertybės. Tikrai yra daug sveiko proto šiame pasiūlyme ir taip pat pabrėžiama žala, kuri daroma jūroms, uh, Tai yra labai svarbu. ES tikrai žengtų teigiamą linkmę, spręsdama šį klausimą. Taip pat labai svarbus ir žiedinės ekonomikos kontekstas. Tekste kalbama ir apie mikro, makroplastiką, apie vienkartinį plastiką. Yra labai svarbu kalbėti apie tai. Taip pat turime kalbėti apie ryč reglamentą. Tai yra tiesiog pasiūlymas, e, tikiuosi tiesiog jį išgirsite tam, kad e, žmogaus, e, žmonių dėmesys nebūtų nukreiptas nuo pagrindinės problemos. Komisija čia praleidžia keletą aspektų, kurie yra gana svarbus, kalbant apie akvakultūrą ir poveikį jai. kalbant apie tai, kad plastiko vieta žiedinėje ekonomikoje būtų tinkamai apibriešta, ypač kalbant apie laiką, kuris skirtas įgyvendinti reikalavimams ir apie alternatyvas. Esu pasižymėjęs keletą komentarų apie tai, kas buvo praleista. Taip pat e, kitas svarbus klausimas tai yra produktai pagaminti iš žemės ūkio Um, produktų. Tam tikri gamintojai gali gauti ir naudos uh, stiprinant aplinkosaugą. Mes turime apsaugoti šioje situacijoje ir ūkininkus, mažus, smulkius uh, ūkininkus, kurie patirs nemažai išlaidų. Aš savo visus komentarus surašysiu laiku ir jums pateiksiu. Man bus labai įdomu sulaukti jūsų reakcijos, jūsų pastabų. Dėkoju. Yes, much, sir, would... Pone Hodema, dėkoju, aš noriu padėkoti pranešėjų už pranešimą. Tai yra labai svarbi tema. Iš ties, plastikas aplinkosaugoje kelia daug rūpešio ir man tai yra aktuali tema. Toliau kitas klausimas, o koksgi ryšys su žemės ūkiu? Klausimas iš ties svarbus, turėtume apie jį pagalvoti. Kodėl? Turiu tokią nuojautą, kad ūkija dažnai naudojama produkcija ir e, ūkininkai dažnai net neįtarė, kad ten, ten yra plastiko. Ir galbūt kokios visuomenės nevyriausybinės organizacijos kartais gali ir apkaltinti mus ir pasakyti, štai žemės ūkija naudojamas plastikas ir tai teršia vandenynus, o ūkininkai apie tai net nežino. Taigi, kam noriu užbėgti už akių? Noriu, kad ūkininkų nekaltintų už kažką, apie ką jie net nežino. Ir už tai, kas nėra jų atsakomybė. Norėčiau šioje ataskaitoje, šiame pranešime pabrėžti, kad ūkininkų neužpuls dėl poveikio aplinkai, dėl plastiko naudojimo. Dėkoju. Ponas Hazakamp. Pone Hazakamp. Ačiū, pirmininkė. Vandeninai yra mūsų planetos plaučiai ir e, visa deguonis, kurią galime įkvėpti, tai yra tai, kad turime jūrų dėka. Pastaraisiais metais vien Olandijoje du kvadratiniai kilometrai plastiko buvo išmesta į jūrą. Plastikas kenkia mūsų planetos plaučiams ir daug e, tų atliekų yra būtent iš Europos. E, džiugu e, tai, kad Europa pasirengusi prisimti atsakomybę už tai ir saugant mūsų jūras, vandenynus, gyvūnus ir žmonės turime apsisaugoti ir užkirsti kelią toksinėms plastiko atliekoms. Žinoma, labai svarbu, kokia yra valstybių narių pozicija, kai jos išmeta plastikinės lėkštes ar kitus vienkartinius plastiko produktus, kai yra naudojama, naudojamasi plastikiniais maišeliais ir taip toliau, matome, kad valdžia vis daugiau įveda įvairių priemonių. Taip, valstybės narės nori daugiau kovoti su plastiku ir tai reikia palaikyti Europos komisija sako mums, kad e, jos pasiūlymas yra tinkamas tam, kad būtų greitai e, susitvarkyta su aktualiausiomis aplinkosauginėmis problemomis, bet e, žinoma, reikia imtis ir papildomų priemonių, nes prevencija visuomet yra geriau negu lygos gydimas vėliau. Šiuo metu pramonėje naudojama daugiau kaip 250 rūšių plastiko kurį, e, iš, kurio, iš kurio tik tai mažą dalį galima perdirbti. Mūsų prekybos centrų lentynos yra tiesiog užkrautos plastikos, plastiko gaminių ir tai yra tiesiog blogai ir neteisinga. Viskas pakuojama į plastiką - avokadai, salotos. Visą tai pakuojama į plastiką, tada padedama į plastikinį maišelį. Ir tai yra nesąmonė tokią praktiką mūsų prekybos centruose reikia užkirsti, nutraukti. Reikia labai aiškiai matyti, kokie yra mūsų tikslu, tikslai, kalbant apie kokį plastiką ir kiek jo galima naudoti. Taip pat turime galvoti apie paprastesnį jo perdirbimą. Labai dažnai tik tai kalbam apie plastiką, bet reikia imtis veiksmų. Mažų žingsnių jau nebeužtenka. Reikia imtis ryštingų veiksmų tam, kad išsaugotume mūsų planetos plaučių sveikatą. Labai ačiū, bet prašau neviršyti e, skirto laiko. Dabar tik tai minutė bus skirta. Tik vienas minutė kiekvienam. Panas Santa. Dėkuoju pirmininkė. Tai yra labai svarbi iniciatyva nukreipta į plastiko vartojimo mažinimą. Norėčiau pasakyti, kad valstybės institucijos ir e, Europos institucijos, kaip Europos parlamentas, turi būti pavyzdžių. Ir štai mūsų komitete mes turime irgi būti pavyzdys, turime priimti sprendimą kreiptis į parlamento pirmininką, į grupių vadovus, ir skatinti mažiau plastiko naudoti čia, parlamente. Jeigu jau kalbame apie plastiko naudojimo mažinimą, tai pagalvokime, kiek plastiko mes generuojame naudodami štai geriamą vandenį šiuose buteliuose. Tai yra labai svarbu, turime patys pradėti e, mažinti plastiko naudojimą nuo savęs. Todėl aš siūlau, kad e, pirmininkas parašytų laišką ir nurodytų, kad vanduo turi būti teikiamas stikliniuose buteliuose. Aš nenoriu išnaudoti visą laiką, kurį man skiriate, bet noriu pasakyti, kad mes pateiksime pasiūlymus, teksto pasiūlymus tam, kad plastiko naudojimas būtų sumažintas ir žemės ūkija. Ačiū pirmininkė. Taip aš pritariu visiems kolegom, kurie kalbėjo prieš tai. Iš tiesų iniciatyva yra labai svarbi. Aš norėčiau palaikyti tam tikrus pasiūlymus, e, kuriuos pateikė ponas Ropė savo pranešime. Aš kalbu apie tokius pasiūlymus kaip 4.7, kur kalbama apie mikroplastiką. Tai yra itin svarbus klausimas, nes didžioji dalis plastiko, kuri naudojama kiekvieną dieną, būtent ir yra mikroplastikas. Kremai ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Aš nepritarčiau penktam pasiūlymui, pakeitimui, kur kalbama apie žvejybinę įrangą. Jūs visą žvejybinę įrangą tiesiog parašėte į vieną e, punktą ir manau, kad tai netinkamas požiūris. Norėčiau daugiau gauti paaiškinimo šio klausimo. Ir toliau šeštas pakeitimas. Čia kalbama apie regionus. Aš esu iš Ispanijos pietų, kur labai daug plastiko žemės ūkiai yra naudojama. Bet yra ir perdirbimas. Plastikinės atliekos dažnai yra perdirbamos, o jeigu to neįvyksta, tai tada, žinoma, ūkininkai turi mokėti. Taigi, Ispanijoje E, plastiko perdirbimas žemės ūkija yra gerame e, lygyje ir tai galėtų būti pavyzdys kitoms šalims. Atleiskite, turime labai mažai laiko, ponas Hoislingas. Aš norėčiau padėkoti kolega, kolegai. Komisijos pasiūlymas apima tik 5 viso plastiko procentus ir komisija ne aptarė problemą žemės ūkio sektorėje. Tik 5 procentai e, medžiagų, kurios naudojamos žemės ūkyje, e, patenka į dirbą, į komisijos sąrašą ir apie tai čia nekalbama. Kai kas yra neperdirbama, bet sudeginama, sudeginimas tai nėra perdirbimas. Ir aš matau, kiek to mastai išaugo pastaruoju metu, tai yra didžiulė problema. Aš kalbu ne vien tik tai apie vandeninų taršą, bet ir apie dirbos taršą, kuri yra teršiama toksinais. Taigi, kaip galime sumažinti plastiko kiekį, to plastiko, kuris naudojamas žemės ūkija? Dažnai plastikas naudojamas pakuojant vaisius, kurios, kurie paskui yra parduodami mm, priekybos centruose. Dėkuoju, pirmininkė. Aš jau neminėsiu tai, apie ką kalbėjo kolegos, noriu pabrėžti vieną labai svarbę problemą. Didžiulis didžiulė rizika aplinkos, aplinkoje reikalauja įvesti e, kuo greičiau įvairių priemonių, e, kurios nukreiptos į problemos e, sprendimą. Turime pažiūrėti, kas gyvyksta aplinkui. Pavyzdžiui, Kinijos gamyba apibūdinama kaip kažkas, kas tikrai kelia didelę grėsmę. Mes turime veikti, turime reaguoti, turime veikti drauge ir, ir taip pat ir vietos lygių. Mes turime turėti ilgalaikę viziją tam, kad galėtume numatyti e, lėšas, kurios reikalingos įvairiom priemoniom įgyvendinti savo biudžete. Aš labai trumpai, pirmininkė. Aš per atostogas gavau vieną produktą, kuris buvo pagamintas iš plastiko. Taigi iš tiesų mes manome, kad reikia imtis veiksmų ir pritarėme komisijos pasiūlymui, ypač kalbant apie tai, kad egzistuoja kitų alternatyvų Bet aišku, žaliava yra reikalinga ir jeigu pagalvotumėme apie milijonus, milijardus, kurie skiriami moksliniams tyrimams, galbūt galėtumėme skirti lėšų ir surasti tokią medžiagą, kuri būtų tvari pakuotėms, ypatingai žemės ūkio srityje. Dėkoju. You, Ačiū pirmininkė. Žemės ūkija mes naudojame labai daug plastiko e, pakuodami ir taip pat, kada šviežiai pasodintus uždengiame plėvelę plastikinę augalus, kad jie nenušaltų. Netgi mano rinkiminėje apygardoje yra toksai iš, išrastas metodas, kaip suardyti tą plastiką. Laikas, aišku, tą daro pirmiausia, tačiau čia buvo susidurta su didžiulė problema. Čia ES institucijose, nes jiems buvo sudėtinga e, patvirtinti savo tą metodą ir jie davė man tą plastiką, kuris buvo apdorotas ir aš palaikiau jį savo biure ir per laiką tikrai jisai suiro. Taigi e, problemos sprendimas yra leisti inovacijoms klestėti ir netrukdyti inovacijoms. Dėkoju. Ponas Flanaganas. Kai kažkas yra na, svarb, svarbus klausimas daugeliu žmonių, daug kas sako, kad tai yra svarbus klausimas. Uh, Be jokios abejonės klausimas yra labai svarbus, nes mes įsivaizdavome ilgą laiką, kad yra situacija kitokia ir dabar nereikia toli, tomis iliuzijomis gyventi, mes dabar turime susidurti ir su ta problema. Ir ta pati idėja išmesti tą plastiką ir buvo tos, to, tos problemos pradžia, nes negali to atsikratyti, neišskrenda su kažkokia tai kosminė raketa to šiukšlės į uh, kosmosą, jos lieka mūsų planetoje. Taigi, kai yra panaudojamas tas plastikas, reikia kažką toliau daryti su to plastiku, kad jis nepakenktų aplinkai. Ir aišku, pirmas dalykas, ką galima padaryti, tai nenaudoti to plastiko apskritai. Mes turime sukurti tokią situaciją, kai būtų galima padėti ūkininkams atsisakyti plastiko, atsisakyti jo naudojimo apskritai, ar tai būtų irus plastikas, ar tai būtų pakuotės pašarams, kuri po to gyvūnai gali tas pakuotės irgi suėsti, taigi iš tikrųjų yra labai daug technologijų. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio esu šiek tiek atsargus ir ponas Agnio apie tai kalbėjo, aš manau, kad ta technologija yra puiki, tačiau mes turėjome technologiją ir anksčiau, kur buvo sakoma, kad plastikas gali suirti. Bet problema ta, kad plastikas virto mikroplastiku ir tas to mikroplastiko mes nematome, bet jis vis tiek yra aplinkoje, taigi nepamirškime, kad negalime išmesti plastiko. Bogovič. Bogovič. Mes visi sutinkame su tuo, kad mikroplastikas yra esminė problema ir kad žemės ūkio sritis yra tas sritis, kur plastiko yra naudojama nemažai. Dėl to aš pritariu šio pranešimo esmei ir tuo pat metu labai džiaugiuosi ir manau, kad šis pranešimas turi pateikti papildomos informacijos. Aš pateiksiu tam tikslui pakeitimui. Būtent e, kalbame apie bioekonomiką, nes įraus, bio įraus plastiko gamyba yra viena galimybių, kuriai, kurią reikia kurią reikia paremti pagal Horizontas 2020 programą. Teisinga, kad ES remia tokią plėtrą ir bioplastikas irgi gali suteikti puikių galimybių žemės ūkiui kad mes nesusidurtumėme su ta problema tokiais mastais, kaip dabar susidurime. Taigi aš manau, kad einame teisinga linkme ir ES turėtų susitelkti ir daugiau paremti e, įraus bioplastiko e, naudojimą. Ačiū. Pirmininkė, tai yra labai svarbus ekonominė prasme klausimas, kalbant ir apie aplinkosaugą ir žmonių sveikatos apsaugą. Nes iš tiesų matome na, Azorus, Azorai yra salos ir mes, mes labai susiję esame, susiję esame su šią problemą, taigi mes tikrai turime mažinti plastiko naudojimą žemės ūkiją ir aš norėčiau pirmiausia pabrėžti, kad ūkininkai plastiką naudoja tik tuo met, kai tai yra absoliučiai būtina. Kai tas plastiko naudojimas yra būtinas ir mes turime plastikas dažnai naudojamas kovojant su herbicidais ir pesticidais ir panašiai. Taigi plastiko mes negalime absoliučiai atsisakyti, mes turime kažkaip selektyviai e, žvelgti į šią problemą ir būti atsargus. Mes turime ir mokslinių tyrimų, kurie buvo atlikti dėl mikroplastiko naudojimo ir įraus bioplastiko poveikio toks plastikas nėra, e, neturi, ne, nedaro neigiamos e, įtakos aplinkai ir gali būti perdirbamas galiausiai. Pone Maginis, vieną minutę. Man užteks 20 sekundžių, pirmininkė. Tai yra labai sudėtinga tema ir aš manau, kad visuomenė reikalauja atsisakyti plastiko, tačiau turime susidurti su atsižvelgti tam tikrus padarinius, jeigu pasirinksime tokį kelią ir mes turime būti labai atsargus, kaip mes ketiname atsisakyti to plastiko žemės ūkėje ir visuomenėje apskritai. Ir tie, kurie uh, skraido reguliariai ir geria kavą lėktuvuose iš plastikinių podelių ir plastikinius įrankius naudoja. Tai ta pramonė, oro bendrovių pramonė, nuo čia turėtumėme pradėti, nes tai, kaip mes naudojame plastiką žemės ūkiją, kad apsaugotumėme maistą, kad ilgiau jisai galėtų būti šviežias ir naudojamas, tai turime surasti technologiją, kuri pakeistų plastiką, kad būtų vis tiek pasiektas tas pats tikslas, o poveikis būtų sumažintas plastiko. Taigi mes turime pasitelti daugiau analitinį mąstymą. Dėkoju. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wegen einem anderen Termin konnte ich. Dėkoju, pirmininkė. Na, negalėjau anksčiau dalyvauti, bet labai trumpai pasakysiu, kad mano šalyje vietos savivalda jau daugiau kaip 20 metų. Mes turim atliekų deginimo įrangą ir galima gaminti energiją, galime naudoti plastiką energijos gamybai. Klausimas yra, ar tik tai yra tinkamas plastikos surinkimas tinkamai surinkamas, surinkamas, jeigu, pavyzdžiui, naudojama protingai energijos gamybai, tai yra ta antrasis etapas. Ir, e, bet svarbiausia yra, ką mes iš to plastiko gaminam. Ar tvarus, e, tvarus medžiagos gali būti panaudojamos ir nekelti, e, netikelti poveikio aplinko. Dabar komisijos atstovas NV generalinio rektarato vadovas, prašome. Um, uh, ponas Ladauskas, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už nu, nuomonės projektą. Tai pradeda diskusijas e, parlamente ir tą pačią direktyvą po pietų kalbės, bus svarstame aplinkos komitete ir piš komitete. Taigi gerai, kad diskusija prasideda čia. Mes labai susidomėję perskaitėme nuomenės projektą ir na, matome, kad yra siūloma daug ambicingų dalis teikiančių priemonių, mes jas analizuosime, mes džiaugiamės, kad yra didelis siekiai, bet vis dėlto yra kai kurie e, klausimai, mes turim būti atsargus. Vis dėlto, kai mes sutinkame, kad šiame sugia plastikas yra e, taršos plastikų šaltinis, dirba jie ir patenka į upes ir ir, ir e, jūras. Ir e, daugiausia plastiko yra išmetama e, dirboje, bet tai yra mikroplastikas. Kalbant apie proporcingumą, komisijos pasiūlymas yra susitikti sustelkęs ties mikroplastikų Europos pakrantėse, išplėsti direktyvos taikymo sritį, įtraukti kitas, kitus produktus, kai nėra aiškių įrodymų, tai nėra patartina ypač e, kalbant apie jūrų šiukšlės. Bet vis dėlto iš principo aš sutinku, kad dabar galiojančios praktikos išmetant e, plastiką ir jeigu, pavyzdžiui, jis yra, patenka į dirbą, tai daro didesnį poveikį visai aplinkai. Yra aplinkos strategija, kuriai buvo pritarta šių metų pradžioje ir mes joje reikalaujame, kad būtų tvariai naudojamas ir geriau surinkamas ir perdirbimas plastikas naudojamas žemės ūkija, kad būtų neteršiama aplinka, išplečiame gamintojo atsakomybę. E, kai kuriuose valstybėse narėse tai ne, ne, nepavyko. Taigi aš norėčiau atkreipti dėmesį į aplinkos e, direktyvą ir mikro plastikas, aišku, yra problema, bet apie tai kalbame kitos, kit, kit, kit, kitais atvejais. Ir ribojamas jo naudojimas pagal ryčių reglamentą ir, pavyzdžiui, tekstilės, padangos ir kiti šaltiniai, pavyzdžiui, paletės ir apie tai kitur kalbama. Ir jeigu galima, yra svarbių klausimų, kai dėl E, vartojimo mažinimo tikslų 50 ir 80 procentų mes pritarėme, e, pritarėme pranešėjai, bet mes neturim pakankamai duomenų, mes negalime to patvirtinti. Tai pat, kai maisto konteineriai, maisto talpos, apie tai kalbame ateityje, nes sumažinti tai tikrai reikės didelių pastangų, bet vėlgi mes sakome, kad mes peržiūrėsim direktyvą ir jeigu būtų ta nustatyta ta bazinė pagrindinė linija, mes galėtume kalbėti apie tikslus, bet šiuo metu tai nelabai įmanoma. Toliau man kelia nerima ir terminų sumažinimas e, vertinimui nuo šešių metų iki trijų metų, nes tikrai yra trumpas laikas, kad būtų surinkti tinkami duomenys ir kalbam apie kitus tikslus ir mintis, kurias siūlo pranešėjas. Na, aš suprantu, kad reikėtų mažinti išimtis naudoti iš išimtinių medžiagų vartojimui. Na, labai dažnai būna ta netikra nauda, apgaulinga nauda, bet mes tikrai laikom atviras duris, nes matome, kad yra bioirus plastikas ir jūro aplinkoje, ne tik tai kitur, bet kodėl netaikyti e, tokią išimti, bet kol kas dar tai yra per anksti, nes neturim įrodymų. Turopoliesteras, kiti, kiti, kiti, kitos medžiagos taip, tai yra svarbus plastiko gaminiai, bet negalim kalbėti apie konkrečias medžiagas, nes tai yra skirtas produktams, nes poliproplenas, poli, poliproplenas gali būti tokie pavojingi kaip ir e, polistirenas, bet šitie plastikai, apie juos bus kalbama kitose peržiūrose ir mes planuojame tai atlikti rengdami Europos plastikos strategiją. Tai dar kartą norėčiau padėkoti komitetui ir pranešėjai už gerą pranešimą ir mes laukiame ir siekiame, kad būtų galima įtraukti visas geras mintis ir įtraukti į tai į galutinį dokumento projektą. Dėkoju. Pakeitimus galima pateikti iki rūdžio 31 dienos 13 valandos. Ir dar vieną minutę ponui pranešėjui. E, labai ačiū visiems ir džiaugiuosi, kad dauguma tikrai pritarėt ir esam vienminčiai. Ir iš tikrųjų negalime mes turbūt per vieną dieną ar naktį padaryti kažkokios didelės revoliucijos, bet ką galime padaryti šiandieną, turim daryti šiandieną. Mane nustebino, užėjau visiškai nesenai vieną priekybos centrą Lietuvoje, tai net kiekvienas agurkas įpakuotas į plastikinį maišelį. Jau antiek išeinam iš ribų. Arba, pavyzdžiui, šiandieną viešbutyje E, atvažiavau, e, stiklinis, e, reiškia stiklinė taurė padėta E, neįpakuota, o plastikinė taurė įplakuota dar ir plastikinį maišelį. Nu kažkokie tai kuriozai. Tai iš tikrųjų tuos kuriozus, kuriuos galima išvengti, jau šiandieną jų reiktų išvengti, o darbus, kuriuos galima daryti ateičiai, reikia daryti. Ir e, e, džiaugiuosi, kad visi palaiko daugumoje, kad tai reikia daryti ir mes manau, kad parengsim neužilgo galutinį sprendimą ir pateiksim komitetui. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū, kartoju, pakeitimus, pasiūlymus galime pateikti iki rūčio 31 dienos 13 valandos. E, taigi reikia daugiau informacijos, daugiau švietimo, daugiau finansinių paskatų ir ne vien tik tai nuorodos, e, draudimai ir panašiai, bet aišku reikalinga ir naujų, naujų technologijų tyrimas, e, kaip galima pakeisti plastiką, kaip jį perdirbti nes visas bioirimas, visiškas biosūrimas nėra įmanomas. Dėkoju, periname prie kito darbo turkės punkto. Pareigos pranešti suderinimas aplinkos saugos politikos srityje. Nuomonės referentas, Anilių komiteto atstovas yra ponas Kaputo. Na, mes turime 20 minučių, 22 minutės visam svarstymui iš to darbo turkės e, punkto ir žodis E, nuomonės pranešėjų. Jūsų pasisakymą neribosiu. Grazie, eh, grazie Presidente. Eh, questo parere... Ačiū pirmininkė. Ši nuomonė Envi komitetų yra labai svarbus klausimas. Mes turime pagerinti teisės aktų kokybę šioje srityje, šioje aplinkosaugos politikos srityje. Ir pagal suderimo procedūrą mes bandome pagerinti visus veiksnius, kurie sudaro ES politiką, įskaitant ir skaidrumą, piliečių atžvilgių, supaprastintą teisės aktų rengimą, kad būtų sumažinta administracinė našta. Aš sveikinu patobulinimus dėl suprastinimo, pasiūlymus dėl suprastinimo ir didesnio skaidrumo, e, kai kalbame apie gyvūnus, kurie yra naudojami moksliniais tikslais ir taip pat duomenų bazė su laisva prieiga, kur pateikiama patikimi statistiniai duomenys, tokiu būdu mums galima bus dažniau stebėti, kaip gyvūnai yra naudojami moksliniais tikslais ir daugiau informacijos gausime apie tai, kiek rimtos tos procedūros, kalbant apie atitinkamas gyvūnų rūšis, kalbant apie e, primatus ypač. Mes turime ir toliau teikti, gauti informaciją parlamente, kad turėtumėme bendrą informaciją apie visus statistinius duomenys, yra toje, kurie yra toje duomenų bazėje. Na ir pirmiausia, kalbant apie duomenų bazę ir gyvūnus, kurie naudojami moksliniais tikslais, yra per, per anksti dar spręsti, kiek mes prieėmėme prie rinkos 20 metų lapkričio 10 dieną ir kas penkerius metus numatyta peržiūra, kurią atliks komisija, remiantis tą informaciją, kurią gauna iš valstybių narių. O mes e, ir, ir jie pateiks e, tą informaciją parlamentui pranešimo formą e, atsižvelgiant į direktyvą, kuri, kurioje kalbame apie gyvūnus, kurie naudojami moksliniais tikslais. Labai Jums ačiū, puiku. Šešėlinių pranešėjai ir jų, juos pakeitustieji. Pirmiausia, žodis poniai Samara, dvi minutės. Bueno, que... Dėkuoju, pirmininkė, mano nuomonė, ką mes čia turim e, pagal šitą potrykės punktą, e, ką mes tas svarstame, čia yra labai svarbus dalykas. Reikėtų žiūrėti, ko, ką padarys e, komitetas, analizuojant ir komisiją, ką apdorodama tai, ką pateikia valstybės narės, atsižvelginti direktyvą dėl aplinkos atsakomybės. Ir e, valstybės narės yra atsakingos už e, kelių iškirtimą taršai. Rūpiučio mėnesį aš e, turėjau neigiamas patirties Galicijoje, iš kur aš esu kilus. Norėčiau pabrėžti, kad komisija turi padaryti daug daugiau. Mes negalim vien tik tai kalbėti apie tai, ką galim leisti ir kokį poveikį galim e, leisti daryti, nes yra pakengta kraštovaizdžiui ir kenkiama e, aplinkai ir vandeniui. Kalbu apie greitai traukinio liniją Galicijoje. Mes tai, ką mes, apie ką mes aptarėm, yra susijęs su miškų kirtimu na, ir kalbam apie bendrą atsakomybę. Atsižvelginti tai, kad didelė aplinko, našta aplinkai yra padaryta, kai yra tiesiog sunaikintas mūsų paveldas. Galicijoje tai atsitinka per dažnai ir komisija turėtų daug daugiau padaryti. Reikėtų užtikrinti, kad mm, valstybės narės būtų atsakingos ir komisija turi pakankamai priemonių pagal direktyvas ir, ir, ir, ir kitas priemonės. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad bus laikomasi nuostatų ir nekenkiama visuo, nebus, nebus kenkiama visuomenė, bet turėtų būti daroma nauda visuomeniai, nes komisija tu, tiesiog sėdi ir nieko nedaro. Komisija nieko nedaro, kad sustabdytų e, šitą, šitą padėtį. Ähm, ja, ich kann nicht ganz erkennen, auch wenn ich die äh, umweltpolitischen Ambitionen. Na, aš pripažįstu, kad Kolegos aplinkos saugos siekiai yra geri ir apie tai nesusijęs, apie tai ir kalba visas pranešimas. Na, tikrai reikėtų pritarti ir komisija turėtų e, teikti informaciją ir parlamentui, ir valstybėms narėms. Aš pritariu pasiūlymui. Paskutinėje dalyje yra aprašomi tikslai valstybėse narėse kur tai tinka, jūs turėtų svarstyti, kiek galima išvengti, sumažinti ir pagerinti mm, tvarką, kaip yra naudojami gyvūnai moksliniams tyrimams. Taigi ne viena komisija turėtų veikti, nes mes žinome, kiek e, gyvūnų kenčia, kiek yra naudojami e, kosmetikos tikslams. Tikrai reikėtų geriau naudoti e, statistiką, užtikrinti, kad būtų mažiau gyvūnų naudojami bandymams ir mažiau kankinami. Dėkoju, daugiau nieko žodžio neprašo, todėl prašysiu, kad NB generalinis direktorat, to vadovas ponas Dardeo ponė Dardėjo pasisakytų. Prašom žodis jums. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjui, ir šešėliniams pranešėjams už šį pasiūlymą, už atliktą darbą, nukreiptas į labai svarbios problemos sprendimą. Jūs tikrai pamėginote įsigilinti į komisijos pasiūlymą. Norėčiau dar kartą atskirai padėkoti pranešėjui už e, tą konvergencijos aspektą, kuris atsispindi pranešime praktiškai visuose aspektuose. Visur yra numatytas tas konvergencijos aspektas, ypač kalbant apie šį komitetą ir Europos komisiją. Yra vienas punktas, apie kurį jau kalbėjo šešėlinis pranešėjas, kur skiriasi nuomonės. Kalbu apie pakeitimą susijusi su bandymais su gyvūnais ir atitinkama direktyva, kur buvo siūloma pašalinti tradicinės ataskaitas, kurios reguliariai buvo rengiamas Europos parlamentui ir tarybai ir parlamentas norėtų tiek atnaujinti ataskaitų sistemą, tiek išlaikyti popierinės ataskaitas, tradicinės ataskaitas, kurios naudojamos dabar. O aš norėčiau primiktinai paprašyti šio komiteto narius dar kartą apsvarstyti šį klausimą ir pritarti pasiūlymui atšaukti tradicinės ataskaitas, aš noriu pasakyti, kad Europos parlamentas tikrai neatsidurs tamsiame kambaryje be tų papirinių ataskaitų. Komisija siūlo modernizuoti ataskaitų sistemą, kurią turime dabar. Ir siūloma labiau įgalinti valstybės narės ir visuomenę ir taip pat įpareigoti valstybės narės kaupti agreguotus duomenis, kurie atitiktų reikalavimus numatytus šiame pasiūlyme. Taigi valstybės narės ir toliau teiktų duomenys Europos komisijai, o Europos komisija ir toliau privalėtų teikti ataskaitą kasmet parlamentui ir, ir tarybai. Žinoma, mes kalbam apie kažkokią statistinę ataskaitą, duomenis, kurie bus pateikti tarybai ar parlamentui, niekada nebus pateikti kaip tik tai padriki skaičiai. Komisija tikrai sutvarkys tuos duomenis ir paaiškins tuos skaičius, paaiškins, ką reiškia tie skaičiai, kalbant apie tam tikrus įsipareigojimus pagal direktyvą. Tokiu būdu parlamentas visada turės galimybę prižiūrėti, kaip valstybės narės laikosi savo įsipareigojimų pagal direktyvą, kur kalbama apie bandymus su gyvūnais ir taip pat matysime, kaip komisija vykdo savo įsipareigojimus. įgyvendinama e, direktyvos priežiūra. Taigi, ką aš noriu pasakyti? Jeigu jūs pritarsim, pritarsite 57 straipsnio pašalinimui, tai jūs tikrai neprarasite jokios priežiūros galios, kuri dabar yra komisijos atžvilgių ir valstybių narių atžvilgių, taip pat tarybos atžvilgių. Noriu tikrai pakviesti jūs dar kartą pasvarstyti dėl šio pasiūlymo. Aš pasižymėjau tai, ką sakė e, kiti kolegos, kiti e, pranešėjai. Aš norėčiau pakviesti jūs, e, paprašyti jūsų atskirti bendrą logiką šio teksto ir konkrečius atskirus aspektus, kurie yra reikalingi, kai reikalavimų vietose nesilaikoma. Mes turime matyti bendrą vaizdą, o šis tekstas būtent apie tai ir kalba. Kalba apie bendrą vaizdą, apie ataskaitų sistemų modernizavimą, būtent aplinkos saugos rytyje. Ir e, šis teisės aktas įgalintų valstybės narės ir visuomenę E, gauti aiškesnį e, šios e, srities vaizdą. Ir iš vienos pusės turime tą, kaip sakiau, bendrą paveikslą, o iš kitos pusės turime tos atskirus atvejus, apie kuriuos jūs minėjote, štai pavyzdžiui, Galicijoje. Ir į tokius specifinius atvejus reikia taip pat atsižvelgti. Tiesiog norėčiau paprašyti, kad jūs skirtumėt bendrą vaizdą ir individualius atvejus, e, kur laikomasi ar nesilaikoma įsipareigojimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas direktoriui. Ir dabar e, nuomonės referentas, prašome žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Na, labai trumpai atsiliepsiu kai kurias pastabas. Kaip sakiau anksčiau, tai yra techninis pranešimas ir užduotis yra padidinti saugumą, e, skaidrumą piliečiams ir taip pat pagerinti taisyklės, kurios galioja aplinkosaugos taisyklės. Klausimas pranešime, kaip e, buvo pasakyta aišku, skatina mus rimčiau pagalvoti. Bet galutinis tikslas, pagrindinis tikslas, kurio mes turėtume siekti ir e, nuolat apie jį galvoti, yra tai, kad nepakanka vien tik tai e, teikti informaciją, nes mes, kaip teisės aktų rengėjai, turime e, prisimti atsakomybę ir pateikti ir pasakyti aiškiai, kaip mes turėtume skleisti informaciją. Ir komisija turi tai vykdyti, atsižvelgiant į tą informaciją, įgyvendinant bendrąją aplinkos politiką. Taigi jų galimybės veikti ir tobulinti dalykus, padaryti daugiau, turėtų būti panaudotos. Tai turi rimčiau dirbti e, piliečių labai. Dėkoju, dabar baigėme svarstyti šitą darbo tvarkės punktą ir pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo trečia diena. Šiandien susitinkame 14.30. Dabar bus koordinatorių posėdis, o kitas posėdis 14.30. 14.30 prašyčiau visus būti salėje. Dėkoju. Penkių minučių techninė pertrauka ir norėčiau, kad koordinatorių posėdis prasidėtų labai labai punktualiai. Dėkoju pirmininkas, dėkoju vertėjams, kurie baigs darbą, bet ne visi.